žiniasklaidos atstovų gan sparčiai surenkti fotosesiją ir kai tik jie baigs, galėsime pradėti savo darbą. Prašau visų sėsti į savo vietas ir prašau tylos. E, turime pasiruošti labai įdomiam klausimui, su įdomiais klausimais, turbūt ir įdomiais atsakymais. Taigi, prašau pasiruošti, kad galėtumėm pradėti. Back, please, Prašau visų esančių salės gale sėsti į savo vietas. Prašyčiau tylos. Dėkoju. Ponai ir ponios, prašau visų užimti savo vietas. Prašau tylos, kad galėtumėm pradėti šį labai svarbų klausimą. Kaip vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas džiaugiuosi galėdamas pasveikinti atvykusi Mišel Barnier, kuris yra paskirtasis komisijos narys, atsakingas už vidaus rinką ir paslaugas. Džiugu, kad jis atvyko. Noriu visiems priminti, kad turime laikytis komisijos tvirtinimo taisyklių ir parlamentas turės įvertinti paskirtuosius komisijos narius, atsižvelgiant jų kompetenciją, nepriklausomumą bei žinias atitinkamoje srityje. Taip pat turėsime įvertinti jų bendravimo gebėjimus. Ir kalbant apie atitinkamą portfelį, turbūt būtų vertinga pateikti daugiau papildomos informacijos ir pacituoti misijos laišką, kurį ponas Baroso nusinti Mišeliui Barnyje, informuodamas jį apie jo paskirimą. Ponas Baroso laiškė sako, kad Europai reikia stiprios politinė prasme dinamiškos komisijos, kuri galėtų sėkmingai judėti į priekį ir Būtent tame kontekste ponas Barnie turės dirbti tam, kad suteiktų naujų paskatų bendrai, bendrai vidaus rinkai, taip pat užsimtų tokiais klausimais kaip viešieji pirkimai, paslaugos, profesinės kvalifikacijos. Tikrai daug šių klausimų aptarsime šiandien ir mūsų klausimų struktūra bus tokia. Visų pirma, kalbėsim apie finansinės paslaugas, Sharon Bowles vadovaus tai diskusijai, nes ji yra, atsak... nes ji yra ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pirmininkė, tad ji vadovaus tai klausimo daliai ir būtent pagal tokią struktūrą dirbsime. Dar šiek tiek organizacinių pastabų. Visų pirma, ponas Barnie padarys įžanginę kalbą Vėliau valandą ir 20 minučių skirsime klausimams, kuriuos visų pirma pateiks politinių frakcijų koordinatoriai arba juos pakeičiantys asmenys. Na, o e, užduodant klausimus vėliau, visi turėsite po vieną minutę, komisaras turės dvi minutės atsakyti e, ir vėliau dar galėsite užduoti papildomą klausimą ir komisaras papildomai atsakys tiek aš, tiek ponia Baus labai griežtai prižiūrėsime, e, kiek laiko išnaudojat pasisakymams ir stengsime per daug neuždelsti mūsų posėdžio. Tikiuosi, kad visi užduosite aiškius, konkrečius trumpus klausimus ir taip pat papildomus klausimus. Vėliau, diskusijų pabaigoje, komisaras dar turės galimybę ir e, išdėstyti savo baigiamasias pastabas. Dar norėjau priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas tiesiogiai Europos parlamento tinklalapyje ir vėliau jo įrašą taip pat galėsite rasti sistemoje. Tiek būtų bendrų pastabų ir įžangos. Na, o dabar su dideliu džiaugsmu suteiksiu žodį ponui Barnie. Sveikinu jį atvykus viso komiteto vardu. Ir šiuo metu jis išgyvena tokį pereinamąjį laikotarpį. Iš salės galo turės perėti prie, sa, į salės priekį, nes pastaruosius kelias mėnesius jis buvo šio parlamento narys. Na, o dabar jis sėdi čia priekyje salės ir atsisukęs veido visus jūs ir turės atsakinėti jūsų klausimus. Ponas Barnie, žodis jums. Uh, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau e, nesu toje, nesėdžiu ant tos pačios kėdės, tačiau malonu man būti tame, toje pačioje salėje. Pone pirmininkė, ponė pirmininkė, ponai gerbimieji parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien aš stoju prieš jūs kaip politikas, kuris kalba kitiems politikams ir politikėms. Kaip politikas, kuris puikiai žino, kas yra demokratinis legitimumas, ką reiškia parlamentinė kontrolė ir kuris šiaip jau ilgą laiką iš tikrųjų savo norų labai buvo užsiengažavęs Europos klausimą, klausimais. Aš šiaip jau dabar stoju, tai yra dalyvauju e, šiuose klausimuose ir turiu pirmiausia pasakyti keletą asmeninių pastabų. Turiu pasakyti, kad mane giliai sukretė prancūzijos piliečių e, neigiamas pasisakymas per 2005 metų referendumą, kai buvo balsuojama už konstituciją. Suprantama, Yra daug priežasčių, kodėl taip įvyko. Bet iš ties aš tai vertinu kaip tokios tikrai didelės negalios apraišką. Ir ta negalė iš ties yra apie mūsų ne vien Prancūzijos, bet ir kitų šalių e, gyventojus. Ir visa tai rodo, kad Europa buvo nutolusi nuo piliečių. Kadangi vėl Europos Sąjungos kūrėjai jie pirmiausia turėjo prieš akis didelės vidaus rinkos, bendros rinkos sukūrimą, bendrą ekonominį ir socialinį gyvenimą. Tad iš tikrųjų jie veikia vadovaudamiesi nuostatos, kad reikia dirbti kartu Tad jeigu jūs man suteiksit įgaliojimus ir taip pat turėdamas komisijos pirmininko Barozo pasitikėjimą, aš turiu pasakyti, kad mano ambicija ir strategija per ateinančius penkerius metus ir vėl bus konsoliduoti štai šitą norą dirbti kartu ir kartu poreikį dirbti kartu. Ir suprantama, tam reikės uh, reikės e, cent, į centrą pastatyti vėlgi vidaus rinką, kuri šiaip jau susijusi kasdien su mūsų piliečiais, vart, vartotojais ir įmonėmis. Dabar prieš keli, penkerius metus Mario Monti, kuris e, dalyvavo klausimuose jūsų komitete, jis kalbėjo apie vidaus rinko savotišką nuovargį. Todėl, ponios ir ponai, uh, Aš šiaip jau stengsiuosi suteikti naują postumį šiai vidaus rinkai. Kadangi krizės akivaizdoje mes iš tikrųjų turim e, e, veikti kartu, užuot e, įsigaužę kiekvienas į savo keutą. Dabartinė ekonominė ir socialinė padėtis, sudėtinga padėtis, iš tikrųjų ir spaudimas daromas vyriausybėms rodo, kad tikrai veikti pavieniui būtų netikslinga. Mes žinom, kad vidaus rinkos susifragmentavimas yra didžiausia kliūtis konkurencingumui. Ir kartu iš tikrųjų reikia bendrų, bendrijos taisyklių, kurios būtų vienodai taikomos. Be to e, reikia taip pat pašalinti e, barjerus, kurie vis dar yra iškilę įmonėms ir piliečiams. Tad mes turėtume pašalinti tas kliūtis. Todėl aš siūlyčiau konsoliduoti ir toliau žengti konsolidacijos keliu, konsolidacijos, kurią pradėjo Žakas Deloras dar prieš 20 metų, kai jis pasakė, kad šiuo atveju tikrai ne, neturėtų būti vietos, kiekvienas veikia savo nuožiūrą. Ir aš irgi jums siūlau pateikti naują e, strategiją susijusią su vidaus rinka ir 2020 metų e, darbo tvarkę, kurią pasiūlė e, Baroso. Tad vidaus rinka šiaip jau nėra biurokratų išradimas. Tai yra mūsų rinka, ji mus veikia kiekvieną dieną ir todėl mes turim gauti paslaugas, kurie, kurios būtų prieinamos visiems ir kartu e, vidaus rinka turėtų suteikti sąlygas piliečiams ir įmonėms konkrečiai e, naudotis teisėmis. Aš Labai taip pat svarbu e, elektroninė priekyba, kuri suteikia vis daugiau galimybių. Kartu teisė gyventi ir dirbti kitose šalyse, pripažįstant darbuotojų kvalifikacijas, tai yra labai svarbu. Antai čia jau e, valstybės narės įdėgė 2005 metų atitinkamos direktyvos nuostatas. Ir dabar e, aš tikrai prisijimsiu atsakomybę už tai ir už tai, kad mes eitume dar toliau, kad e, būtų numatyta tam, tikra e, profesi, tam tikras profesinis planas. Be to labai svarbu, kad mūsų mažosios vidutinės įmonės irgi gautų visišką naudą iš didžiosios Europos rinkos. Ir čia šiuo atveju tikrai e, poten, didelis potencialas susijęs su paslaugų direktyva. Ypač sveikintinas yra vieno langelio principas ir administracinių įstaigų bendradarbiavimas. Kitas mano prioritetas tai e, inovacijų skatinimas, kadangi Europos turtas tai būtent e, mūsų e, žmonių kompetencijos ir kūrybiškumas. Šiame skaitmeninėme pasaulyje žinios e, iš tikrųjų turėtų būti e, ir darosi prieinamos vis didesniam ratui žmonių ir įmonių, Ir šiuo atveju labai svarbu yra autorinių teisių užtikrinimas. Be to, tas pačias nuostatas mes taikysim ir e, pramoninių inovacijų pramoni, apsaugai. Mūsų dabartinė patentų sistema yra tebe per daug brangi ir sudėtinga. Uh, ir aš ketinu būtent dirbti, užsiimti su Europos, atsiprašau, ES patento klausimais. Mes kalbam apie kūrybiškumą, apie inovacijas, apie užimtumą, kalbam e, apie taip pat e, turim, mes taip pat turim sukurti Europos e, kavos su klastotėmis observatoriją e, stebėsenos centrą, kartu bendradarbiaudami su, bendradarbiaudami su kolegomis atsakingais už e, mokesčius. Kitas mano prioritetas - tai pastatyti piliečius į Europos didžiosios rinkos centrą, kadangi vėlgi mes vadovaujamės savo e, Europos socialinių e, e modelių ir šiaip jau turėtume siekti, kad rinka šiaip jau tarnautų žmonių, piliečių pažangai ir tam reikėtų gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, taip pat gerinti viešasias, e, viešasias paslaugas Tad dabar su savo tarnybomis mes e, šiaip jau kartu e, dirbsime kooperatyvinių ir e, kitokių bendrovių modelio klausimais, kad iš tikrųjų, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su socialinė išskirtimi, atskirtimi. Ketvirtas prioritetas - tai naujas e, augimas ir jo mums reikia, norint užtikrinti vidaus rinką, kartu augimas, kuris būtų eko, ekologiškas. Ir čia šiuo atveju vėl pasiremsiu Lisabonos sutarties devintuoju straipsniu. 2 milijardai eurų e, numatyt dirbti tam, kad būtų galima e, apsaugoti aplinką, kartu skatinant vidaus rinką, yra būtent vienas iš e, priemonių tam pasiekti. Ir čia e, reikėtų taip pat kalbėti apie bankų veiklą, apie e, skaidrumą. E, Ir manyčiau, kad iš ties nemažai yra darbo, kurį mes turėsim nuveikti su kitais komisijos nariais, tam, kad būtų galima geriau prieiti prie rinkos, tam, kad būtų galima skatinti sąžiningą priekybą. Tad, ponios ir ponai, dar keletą žodžių noriu pasakyti, kad iš tikrųjų aš šiaip jau dirbsiu su jumis, su ministrų e, taryba ir ekonomikos ir socialinių klausimų komitetu bei regionų komitetu. Ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Well, uh, was... Labai ačiū. Aš buvau jums labai palankus, leidau ilgiau kalbėti, bet kitiems kalbėtėms neleisiu viršyti laiko. Taigi dabar periname prie klausimų. Man labai malonu pakviesti dabar Andrės Švab, EPP e koordinatorių vidaus rinkos komitete. Brangus kolega, paskirtasis komisijos nary. Dabar jūs e, labai malonu E, matyti jūs, kad e, jums suteiktos būtent e, tokios pareigos, kurios artimos mūsų širdžiai. Paskirtasis komisijos narys, jūs ką tik pasakėte, ką ketinate kartu su mumis pasiekti, bet esu skaitęs praeitie tam tikrų dalykų, kurie sako, sakė, kad jūs esate artimesnis tam tikroms šalims. Kiekvienas iš mūsų turi savo politinius įsitikinimus ir politinę praeitį. Norėčiau paklausti jūsų, kaip turėtume žiūrėti į visus tuos dalykus. Ar aš teisingai manau, kad jūs nesate susijęs su kokia nors konkrečia partija ar šalimi ir kad jūs pasitarnausite 500 šimtams e, milijonų piliečių vidaus rinkoje. Pirmiausia, nereikėtų pamiršti tos, to kokybiško darbo, kurį mes kartu esam nuveikę šiame komitete. Aš to nepamiršiu. Jūs paminėjot mano politinę veiklą, politinį užsiengažavimą. Turiu pasakyti, taip, aš buvau labai aktyvus, dar 14-15 metų pradėjau aktyviai dalyvauti politikos gyvenime, dar generolo Degolio laikais. Ir tada iš tikrųjų buvo tokia progresyvinė, humanistinė uh, humanistinių paskatų e, vedamas aš dalyvavau politikoje. Be to, dar būtent tie laikai irgi mane formavo, mano pažiūras. Aš dar noriu paminėti savo buvusi, e, buvusi ofisą trečiame aukšte, Ir, ir, ir vėlgi čia noriu priminti Eliziejaus sutartį, tai, tai yra to, tokius jau senus laikus. Tad ponius ir ponai, be jokios abejonės A, a, aš suprantama, man, man yra esminis dalykas, e, tai yra laikytis tos priesaikos, kurią daviau e, teisingumo teisme ir suprantama, aš atstovausi visiems interesams, visų interesams ir kartu pirmiausia Europos Sąjungos bendrai liniją atstovausiu. Äh, Andrės Švab, dėkoju. Iš to, ką Jūs sakote, aš suprantu, kad Jūs norite prisidėti prie to, jog bendroji rinka prieartėtų prie žmonių joje gyvenančių ir užtikrinti, kad bendra rinka duos naudos žmonėms. Tikriausiai svarbu yra tai, kad jūs laikytumėtės svarbiausių bendrosios rinkos principų. Turiu pasakyti, kad tai buvo iš tikrųjų Europos bendrijos šerdis dar nuo 57 metų. E, Europos projekto šerdis buvo savitarpio e, pagalba ir kartu būti kartu. Būtent tokia yra Europos bendro projekto filosofija. Ir suprantama, vidaus rinkoje yra daugybė sektorių, uh, yra kelet, yra, e, aš turiu antai komisijos narių, e, atrodo jų net yra 13 tokių komisijos narių, kurie vienaip e, užsima vieną ar kitą vidaus rinkos dalimi, o čia nereikėtų pamiršti, kad 1600 įvairiausių teisės aktų skirtų būtent vidaus rinkai. Tad iš ties savo savo sektoriuje be abejo aš laikysiuos to jūsų paminėto principo kartu su savo kolegomis. Dabar Evelyn Gebhardt, socialistų koordinatorė mūsų komitete. Dėkoju pirmininkė. Pone Barnie, aš pratęsiu jūsų mintį. Praeitie Europos komisija daugiausia galvodama apie vidaus rinką galvojo apie liberalizavimą ir konkurenciją. Tai buvo gana sėkminga, atsirado pokyčių, žmonių interesams buvo pasitarnauta, darbuotojų. Ir tie dalykai grįžta į politikų dėmesio centrą, ypač su paslaugų direktyva. Lisabonos sutarties trečiame straipsnėje yra numatyta, kad reikia siekti sustiprinti ES užsienio politiką. Kaip jūs žiūrėsite į šį reikalą, apie kokias iniciatyvas galime galvoti čia? Ar jūs pateiksite poveikio vertinimą Europos parlamentui ir nuolatos tai darysite? Atsakymas. Aš paminėjau paslaugų direktyvą ir čia tikrai e, šiaip jau e, labai geras momentas parlamente parlamentui priminti tą didelį parlamento nuveiktą darbą tam, kad direktyva tikrai būtų priimta. Ir dabar jau ji taikoma, kartu taip pat atsižvelgiant į žmogiškus aspektus. Europos bendra vidaus rinka veikia solidarumo principu. Aš, norėjau, aš paminėjau Žako Deloro žodžius pasakytus prieš 20 metų, kai jis ėmėsi vieningojo akto iniciatyvos sušaukęs e, valstybių ir e, vyriausybių vadovus. Ir tas e, būtent vieningojo akto visi dokumentai buvo pavadinti Deloro paketu nes e, tai iš tikrųjų vidaus bendra rinka e, buvo šerdis ir padėjusi įveik, įveikti didžios, didžiosios rinkos susifragmentavimą į regionus, šalis ir panašiai. Tad, e, man atrodo, strategija su, suartinti piliečius, suartinti įmonės ir panašiai iš ties yra gera strategija bet tam reikia, suprantama, kad kvali, darbuotojų kvalifikacijos būtų pripažįstamos kitose šalise, kad, punka, kad veiktų elektroninės paslaugos. Ir kartu, kad iš tikrųjų buvo, būtų galima lengvai e, atlikti atsiskaitimus, bet to labai svarbios taip pat e, viešo, viešosios paslaugos, jų kokybė ir konkrečiai atsakydamas į jūsų klausimą turiu pasakyti taip, taip, taip, sutartis mane įpareigoja prieš pateikiant bet kokią iniciatyvą pateikti socialinę poveikio analizę. Äh, heraushören, um da können Sie ja ganz einfach mit Ja oder Nein antworten, da brauchen Sie keine Minute. Äh, daraus heraushören. Äh, aš norėčiau paklausti, ar atsakymas yra taip ar ne. Ir dar, ar jūs už socialinės nuostatas, socialinės pažangos nuostatas ir ar jūs sieksite tai įdėkti į bendrąją rinką? Pone Gebhardt, mano atsakymas yra taip. Jeigu kalbate apie socialinio poveikio nuostatą ir aš dar norėčiau aplinkosaugos aspekto, uh, socialinio ir aplinkos saugos aspekto tai yra siūloma ir mes žiūrėsime į tai, nes viską, viso, bet kurią dokumentų peržiūrą reikia sėti su poveikio vertinimu ir mes atliksime juos, o paskui parlamentą informuosime apie rezultatus. Man tai yra susiję dalykai - vidaus rinkos plėtotė ir socialinė pažanga negaliu įsivaizduoti nei vienos inicijatyvos, kuri neprisidėtų prie žmogaus ar socialinės pažangos, Europos visuomenės pažangos, taigi mano atsakymas yra taip. Labai aš, ačiū dabar Krišian Buzoj, Alde vardu, pasakys. Ačiū pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary. Mes žinome, kad darbas vidaus e, rinkos sityje bus susijęs su teisėkūros dalykais, kurie pašalintų nebūtinus barjerus žmonėms, pavyzdžiui, judėti. Ir žinome, kad tie dalykai yra svarbus. E, taip pat turime kalbėti apie harmonizavimą, kuris yra sudėtingas ir ilgą laiką trunkantis procesas. Kiekvienais metais, kai pasižiūrime į vidaus rinkos vertinimo rezultatus, prieiname prie išvados, kad vidaus rinka nefunkcionuoja taip, kaip norėtume. Ar jūs jau esate pagalvojęs, kaip reikėtų pagerinti šio proceso veiksmingumą ir galbūt galvojate, kad reikėtų mažiau, bet veiksmingesnių teisės aktų ir gal reikia kitokių aktų, ne direktyvų? Aš nemanau, kad egzistuoja kažkokia automatinė taisyklė, kur galėtume labiau, pavyzdžiui, pasikliauti reglamentais, o ne direktyvomis, nors tas kelias gal ir e, greitesnis, bet žiauresnis būtų, galbūt. Man regis reiktų pasakyti vieną dalyką ir pirmininkas, bet ne vien jis labai daug apie tai galvoja, mes turime pasitelkti visas turimas geresnio reguliavimo priemonės, įskaitant naujas prievolės e, sutartie numatytas, kurias minėjo ponė Hebhardt, ir mes taip pat turime nepamiršti, kad turime socialinį ir aplinkosaugos paktus. Taip pat turime pasiūlymų dėl direktyvų ir reglamentų tiems, kurie klausosi iš parlamento ribų, tai noriu priminti ir taip pat e, Noriu pasakyti, kad išskyrus priekybos sritį komisija pati nesprendė, jį teikia pasiūlymus, o parlamentas ir ministrų taryba sprendžia kartu. Aš užtikrinsiu, kad teisės aktai būtų deramai įgyvendinami Kaip jūs žinote, mes galime imtis priemonių prieš pažeidimus, egzistuoja procedūros galimybė už e, pažeidimus ir aš čia laikysiuos nepriklausomos pozicijos. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad norėsiu patraukti žmonės į savo pusę per sistemišką dialogą. Egzistuoja įdomių procedūrų, kurios e, pradeda veikti gana neblogai. Jūs tikriausiai girdėjote, kokiu buvo problemų su valstybėmis narėmis. Aš ketinu keliauti po Europos Sąjungą ir daryti tą nuolatos, nesėdėsiu visą laiką tik Bruselėje. Vieną kartą per savaitę vyksiu valstybės narės ir e, ne tik tai sostinės lankysiu, bet ir regionus. Aš e, nebūsiu regionės politikos komisijos e, narys, bet uh, vis tiek aš dirbsiu ir tikiuosi, kad jūs man padėsite teisingai gyvendinti teisės aktus. Dėkoju. Norėčiau aptarti tai, ką jūs sakėte. Paslaugų direktyva bei direktyva dėl profesinio mokymo e, kvalifikacijų ir diplomų kyla tam tikrų problemų ir neiškumų dėl šių klausimų. Jūs taip pat minėjote ir Solvit. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir Solvit yra puikus būdas padėti piliečiams ir įmonėms spręsti jų problemas. Aišku, Solvitas nepakeis komisijos teisinių procedūrų, tokių kaip pažeidimo procedūros, bet yra ir Solvito procedūros. Aš bandau išsiaiškinti štai ką Ar jūs veiksite tikrai labai ryštingai tam, kad užtikrintumėte, jog ES teisės aktai būtų sparčiai ir tinkamai perkeliami į nacionalinę teisę ir gyvendinami? Pono Barnie atsakymas taip. Atsakau jum teigiamai. Be abejo, yra įvairių priežasčių, dėl kurių kvalifikacijų direktyva arba paslaugų direktyva nėra iki galo įgyvendinamos, bet reikia išsiaiškinti, kodėl taip yra, kokios tos priežastis. Ir jei jūs manim pasitikėsite, tai aš pasižadu iki šių metų pabaigos aplankyti visų 27 valstybių narių sostinės ir surenkti susitikimus, kurie yra atsakingi su ministrais, visų pirma iš įvairių ministerijų, taip pat susitikti su įvairiais pareigūnais, ekonomikos srities specialistais ir išnagrinėti padėtį taip, kaip tai būtina. Dabar klausimą gali uždėti ponia Haidė Rūlė žaliųjų vardu. Ačiū. Ponia Barnier Pirmininkas Baroso sako, kad tarp jo politinių gairių yra ir iniciatyvos atverti paslaugų sektorių, ypatingai aplinkosauginių paslaugų sektorių. Jūs būsite atsakingas už bendrą rinką ir paslaugas, todėl klausimas būtų toks. Kai kalbam apie aplinkosauginės paslaugas, kokiu priemonių reikia imtis tam, kad žengtų į priekį rinkos integracija? Taip pat, ką manote apie vandens pagrindų direktyvą? E, ar tikrai manote, kad vanduo yra tas išteklius, kurį reikia saugoti? Taip pat jūs kalbėjote ir apie tam tikras koncesijas paslaugų sektoriuje, bet ką konkrečiai turėjote galvoje? Kiek žinau, komisija dabar atlieka poveikio vertinimą bando išsiaiškinti, kas įeina į tokias koncesijas, bet ką jūs apie tai manote, apie procedūras, apie jų kompleksiškumą, sudėtingumą ir apie tai, kad procedūros ir praktika valstybėse norėse skiriasi. Na, Nėra kol kas konkrečių teisės aktų dėl privačių ir viešių partnerysčių, nesvarbu ar kalbam apie vandenį ar apie kokias kitas aplinkosauginės paslaugas, pavyzdžiui, apie atliekų tvarkymą ir taip toliau. Visos paslaugos yra nuomojasi išorė ir yra organizuojamos tokios partnerystės, tačiau jų pagrindas yra valdymas paslaugų. Buvo parengtas pirminis komunikatas dėl to, kad reikia vystyti viešo ir privataus sektoriaus partnerystės. Mes, aišku, remsime tokias partnerystės, norime, kad jos egzistuotų. Taip pat norėčiau priminti ir tam tikrus kitus teisės aktus, kuriuose kalbama apie viešuosius pirkimus. Tad viešiesiams pirkimams yra teisės aktai, na, o daugeliu kitų sričių tų teisės aktų trūksta. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad mes tikrai ne, negalime leisti, kad susidarytų tokia, aplink, tokia situacija, kurioje um, viešo arba privataus sektoriaus įmonės tiesiog susidurtų su visiška nežinia, kad nežinotų, kokios egzistuoja procedūros, ką gali daryti, ko negali. Tad tikrai reikia daugiau aiškumo, reikia naujų teisės aktų. Tačiau aš kiek galima detaliau viską išnagrinėsiu ir išsiaiškinsiu, kokios egzistuoja tradicijos, kokia praktika įvairiose valstybėse narėse, jų regionuose, pavyzdžiui, Vokietijos skirtingose žemėse. Išsiaiškinsiu, kokios taikomos procedūros viešųjų pirkimų sektoriuje ir manau, kad tai bus labai naudinga tolesniam darbui. Dėkoju. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakėte. Jūs neatsakėte mano klausimą, ar turit kokiu ketinimu dėl vandens, vandens rytyje. Taip pat turiu pasakyti, kad dėkoju už tai, ką pasakėte apie paslaugas. Tiek komisija, tiek parlamentas turi dirbti kartu, kad parengtų geras būtinas taisyklės. Aš pati turiu patirties su viešaisiais pirkimais, dabar rengiu pranešimą šią temą ir žinau, kad šios rytė egzistuoja didžiulė biurokratija ir savivaldybė susiduria su daugybė sunkumų, nes procedūros labai painios, jom reikia samdytis teisininkus iš išorės ir tikrai matome didžiulę painiavą. Ir tikrai reikia geresnių teisės aktų, kurie keistų padėtį. Na, aš tikrai nenoriu per daug ilgai kalbėti, kalbėti apie tai, koks svarbus yra vaidmuo. Aišku, jis yra svarbus. Jis yra svarbus net ir tokiuose žemynuose kaip Europa, kuri kol kas gal tiesiog ne, nejaučia klimato kaitos pokyčių, tačiau vis dėlto matom, kad situacija keičiasi, pavyzdžiui, pietų Prancūzijoje. Pavyzdžiui, nuimant derlių, kiek žinau, pastaraisiais keliais metais vynogių derlius yra nuimamas trim savaitėm anksčiau, nei būdavo prieš 20 metų. Tad akivaizdžiai matome, kad keičiasi daug kas ir Europoje. Na, o kalbant apie vandenį, vandens kokybę ir vandens valdymą, uh, Jei pasižiūrėsite į paslaugas, tai pamatysite, kad su, su vandeniu susijusių paslaugų Europoje yra labai daug. Ir daug nuostatų galima rasti bendruosiuose teisės aktuose dėl bendrųjų paslaugų. Taip pat š, kai kurias nuostatas galime rasti ir kituose teisės aktuose. tikrai turbūt na, vandens paslaugų e, klausimą dar reikės detaliau panalizuoti. Dėkoju. Na, o dabar ponas Bylan, ECR koordinatorius. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, część pytań. Labai ačiū pirmininkė paskirtasis komisarė. Jau pateikti tie klausimai, kai kurie, kuriuos noriu Jums pateikti, bet dar vieną konkretų dalyką, kuris labai svarbus vidaus rinkos komitetui. Dėl e, bendrųjų išimčių, grupinių išimčių teisės aktų komisija neseniai pasiūlė e, projektą dokumentų, kurie prieštarauja anksti ankstesniems tenkiniams ir tai yra labai keista tiek vartotojams, tiek parlamentui. Pavyzdžiui, ketvirto straipsnio antroje dalyje senajame dokumente, kur kalbama apie prieigą prie technologinės informacijos ir e, kompiuterinės įrangos, e, yra nuostatos apie tai, o dabar nebėra tokių nuostatų ir uh, Tai yra labai svarbios nuostatos, taip pat yra nauja nuostata, kuri leidžia mums pirkti e, stambių mastų tam tikrus produktus, bet jeigu bus galima iš vienų pirkti, tai tada kiti gali nukentėti, nukentės konkurencija ir vartotojų galimybė rinktis. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar rink, bandysite apsaugoti parlamento narius nuo tokių nuostatų ir ypač milijonus piliečių, kurie naudojasi automobiliais. Traduction me dit qu'on se protégeait les parlementaires. Alors... <laughs> Uh, aš turbūt. Aš E, nežinau, kaip reikia ginti parlamento narius, yra parlamentų nariai, kurie vairuoja ir atvirkščiai. Bet labai e, atvirai noriu pasakyti, kad pasižiūrėsiu šį klausimą. Kaip aš supratau, jūs kalbėjote ne tiek apie elektroninę prekybą. Aš noriu būti tikras, kad gerai supratau jūsų klausimą, nes yra daug problemų, ypač tarptautinių mastų, kai kalbame apie elektroninę prekybą ir aš tikrai pasižiūrėsiu į tuos dalykus, kai kuriuos iš jų, apie kuriuos kalbėjote, yra problemų dėl prekybos toje srityje, bet aš nesu tikras, ar jūs kalbate apie automobilių pramonę ar apie kitą ekonominės veiklos kategoriją. Ir e, nenoriu daugiau eikvoti laiko, tik jau tikiuosi jūs suprastė mane. E, Pirmininkas, aš žinau, kad ponas Bilan kalbėjo apie automobilių pramonę ir grupinės išimtis, bet jūs už tai nesate atsakingas. Aš nežinau, ar ponas Bilan nori pateikti papildomą klausimą, ar galime perėti prie kito. Ar norite pateikti papildomą klausimą? Uh, Aš norėjau kalbėti būtent apie e, grupinės išimtis ar bendra, bendras išimtis automobiliams, kaip pirmininkas ką tik paaiškino, bet taip pat apie projektus paskeltus devintaisiais metais VRP. Ir mes matome, kad kartais komisijos pasiūlymai nėra labai tikslus ir nėra taip pat atitinkamų nuostatų nacionaliniuose įstatymuose. Taigi e, parlamentaram kelia tai susijęs rūpinimą ir e, kadangi tai gali pakengti vartotojams ir aš jūsų prašau įsigilinti į šį klausimą, jeigu dar iki šiol to nepadarėte. Dėkui. Kaip pirmininkas pasakė, šitos grupinės išimtis e, apima taip pat sektorių, už kuriuos aš nesakau. O šiaip tas konkretus jūsų klausimas e, dėl automobilių sektorių, tai už šį klausimą atsako e, įmonių klausimų komisijos narys, verslo ir įmonių. Na, o čia e, tas grupinių išimčių klausimas yra paslaugų direktyvoje, kitose direktyvose. Ir kartais, kai reikia perkelti uh, direktyvos nuostatas, tai numatomos e, šiaip jau ta, tam tikras pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės galėtų e, perkelti ir, ir per tą laiką be abejo reikia konsultuotis taip pat su atitinkamu e, sektoriumi kuriam taikomos grupinės išimtys. Labai ačiū, kad išplėtėte atsakymą į šį labai įdomų klausimą. Dabar GUE vardu ponas Trienta Filidės. Pone paskirtasis komisarė, vidaus rinkos vertinimas jau vyko ir tebe vyksta pagal tam tikrus indikatorius, kurie rodo, kaip juda kapitalas, žmonės ir paslaugos. Vidaus rinkos vertinimas e, turėtų būti pagrystas konkrečiais tikslais, kuriuos galime įvertinti. Ir čia reikia nepamiršti socialinio aspekto. Pirmiausia, mūsų frakcijos nuomonė reikia galvoti apie žmonės, ne apie priemonės, apie įmonės. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar ketinate e, būtent tokio pobūdžio laikytis ir jeigu taip, tai norėčiau, kad paminėtumėte konkrečius socialinius indikatorius, reikėtų, kuriuos reikėtų pasitelkti. Pone, kaip aš jau atsakiau į prieš tai pateiktą klausimą, aš neįsivaizduoju Europos e, vidaus vienos vienodos rinkos e, pažangos be e, žm, visuomenės pažangos. Na, o čia aš kalbėjau apie vyrus, moteris ir kartu įmonę, savotiškai atskyriau E, įmonės tai gamina tam tikras gerybės, kita vertus vyrai, moteris e, prisideda prie to savo žiniomis. Aš 90 visų Europos įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės, kuriuose dirba vienas, du, trys, keturi darbuotojai, samdomi darbuotojai. Tad atsakymas būtų toks pat, kurį pateikiau į prieš tai pateiktą klausimą. Taip, be abejo, aš stengsiuosi vidaus rinkai suteikti e, žmogišką aspektą ir konkrečiai e, kartu pasirūpinsiuos, kad e, būtų teikiamos viešusios paslaugos, kad būtų kovojama social, su socialiniu dempingu ir kitais neigiamais reiškiniais. Kad būtent tokia vidaus rinka išeitų į naudą mūsų įmonėms kad ir kartu, kad iš tikrųjų kuo daugiau žmonių būtų įtraukiama į tokią rinką. Tada aš iš tikrųjų, tikrųjų, iš tikrųjų šiaip jau imsiuos, remsiu tokią iniciatyvą e, suteikti vidaus rinkos e, politikai žmogiškai aspektą, socialinį aspektą. I'm sorry. The... Pakartosiu. Lisabonos sutarties ratifikavimas e, įdėgė naujus vidaus rinkos socialinius aspektus. Kaip jūs e, galvojate, ši sutartis atsilieps e, teismo byloms tokioms kaip Laval ar Viking? Lisabono sutartis, už kurią aš energingai kovojau, kaip ir jūsų daugelis, taip suteikia bendro sprendimo e, e, procedūrai didesnių prerogatyvų ir kartu būtent vidaus rinkos ir paslaugos, paslaugų komisarui atitinkamų atsakomybės ryčių. Ir, bet kita vertus vėl, e, aš minėjau, kad pateikiant bet kokį teisės akto pasiūlymą, e, vėlgi bus atliekamas socialinis ar aplinkosaugos poveikio įvertinimas. Ir kita vertus mes turėsim dirbti kartu, palaikyti dialogą kad būtų galima gauti daugiau informacijos, kad tikrai mes kartu su parlamentu leistume uh, kokybiškas direktyvas ir kitus kokybiškus teisės aktus. Komisijos iniciatyva dėl vienokio ar kitokio teisės akto, sakykime, apsaugant smulkiuosius indėlininkus, ar tai būtų vienodo, vieno mokėjimo sistema, ar visa kita, tai būtent susiję su, su žmogiškoju, su socialiniu aspektu, su socialiniu vidaus rinkos aspektu. Uh, Dabar paskutinis iš koordinatorių ponas Salvini iš Europos liaudės ir demokratijos frakcijos. Dėkuoju, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad paskirtasis komisijos narys yra iš savojos Jūs tikriausiai gilinstė, gilinstės ir į vietos problemas, ne tik į sostinės. Norėčiau paklausti jūsų, kaip, kokiamis priemonėmis ir kodėl iš Šiaurės Italijoje tiek daug yra problemų dėl uh, padirbtų prekių tekstilės srityje. Ir dar norėčiau paklausti, kaip ketinate ginti intelektinės nusavybės teisės. Ir e, taip pat reikia pasakyti, kad visoje ES vartotojams rūpi, ką jie valgo, iš kur atkeliauja jų kompiuteris e, buvo jau paminėtas Europos kovos su klastuotėmis centras. Aš norėčiau, kad jūs kalbėtumėte plačiau apie jį. Aš apskritai manau, kad kai žiūrime į maisto produktus, galvojame, kuo maitinamės ir kai perkame vaistus, daug yra čia klastočių. Mes, kaip vartotojai, visuomet turime teisę žinoti, iš kur ateina produktai, kaip jie pagaminti. Ar tie, kurie pagamino juos, laikėsi taisyklių, pavyzdžiui, taip pat ir kilmę, sudėtinių medžiagų, viskas yra susijęs su produktų atsekamumu. Aš jau dirbau toje srityje ir man regis pademonstravau, kad man rūpi tas dalykas, kai buvau mano savo šalies žemės ūkio ministras. Aš esu už konkurenciją, bet mums reikia sąžiningos konkurencijos ir turime užtikrinti, kad e, vartotojų sveikata bus apsaugota. Jūs paminėjote klastočių padirbinėjimo problemą. Europoje 2,5 milijono darbo vietų yra prarandama ir iš dalies tai yra susijęs su padirbinėjimu produktų, klastuotėmis. Mums taip pat rūpi geografinė kilmė. Nekalbu tik apie parmos kumpį. Žinome, kiek, ste, kaip stengiamas išsaugoti tam tikras, tikrus tradicinius kokybiškus produktus. Ir man regis, mes esame teisingi siekdami apsaugoti tuos produktus ir išsaugoti darbo vietas. Aš su savo kolega Degucht ir Tajani dirbs darysime, darysimės PPO dėl geografinių kilmės nuostatų e, ir atitinkami darybų skyriai, taip pat e, dėl, darysimės dėl toliau, dėl anti prekybos e, ne, ne, nepadirbtomis prekiamis. Mes turime kovoti su piratavimu ir padirbinėjimu, nes kai kurie produktai nuo to kenčia. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymą reikia nepamiršti, kad Milanas gali būti geras centras tokiam centrui prieš klastotės įkurti, nes mes labiausiai kenčiame nuo šio reiškinio. Aš sveikinu jūsų pastangas e, minėtoje srityje. Dėl maisto ir drabužių tikriausia būtų neblogai pažiūrėti į tai, kuo užsima taip vadinami profesionalai klastojimo srityje. Mes žinome, kad žmonės, kurie prižiūri slidinėtojus, slidininkus Britanijoje, skiriasi nuo savo kvalifikaciją nuo italų, taip pat ir vairavimo instruktoriai ne visur vienodai kvalifikuoti. Taip, aš e, prisimenu e, tokias pastabas dėl būtent slidininkų, e, slidinėjimo instruktorių. Dabar kalbant apie tokius instruktorius ar, ar vairuotojus, ar tai būtų vokiečiai, anglai, rumuniš, rumunai, čia šiuo atveju labai svarbu užtikrinti saugumą saugumą tų, kurie, kurie slidinėja, ar tie, kurie tai yra vairuoja E, sunkvežimius. Tad taip, aš pasisakau už e, būtent profesinių kvalifikacijų pripažinimą, už e, suartinimą jų kiek įmanoma didesnį. Ir būtent tam ir numatyta Europos kovos su klastojimu, padirbinėjimu agentūra, kuri tikrai šiaip jau prisidės prie tokio veiksmingesnio veikimo. Dėkoju. Taip turime daug įvairiausių teisės aktų, tačiau jos beliko tinkamai gyvendinti. Na, o dabar sekantis klausimas. Pone Hohenstein. Pone Barnie, mes tikrai visi žinom, kokia yra jūsų kompetencija, kokios žinios, matome, kad vidaus rinka daro pažangą, tačiau vartotojai ne visuomet dar gali pasidžiaugti tais pranašumais, kuriuos teikia tokia rinka. Reikia gerinti informacijos teikimą ir taip toliau. Jūs sakote, kad esate pasirengęs dialogui visoje Europoje. Taip pat labai svarbus, aišku, yra ir bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų. Mes kalbame apie aplinkosauginį poveikį, socialinį poveikį, tačiau ar to pakanka? Ar ketinate kolegijai teikti pasiūlymus dėl bendros rinkos testavimo e, tam, kad e, pagerintumėm vidaus rinką? Aš paminėjau keturias laisvės pasisakydamas. Tai yra Europos projekto stuburas tos laisvės. Ir, kaip jau sakiau, nemažai kolegų mano užsima įvairiais aspektais. E, konkrečiai, kaip tas laisvės keturias įgyvendinti, ponė, fan, e, ponė Tun. Ir jūs kalbėjote apie vidaus rinkos bandymą, testavimą, bet e, turiu pasakyti, kad e, šiaip jau visi komisijos nariai, visa komisija turi laikytis svarbiausių visų šitų vidaus rinkos principų. Tad suprantama, bet koks teisės aktas, kad ir bet koks teisės aktas būtų pasiūlomas, jis vis dėlto turi išlaikyti vidaus rinkos vadinamą testą. Ir, man atrodo, iš tikrųjų šiame kontekste komisija turėtų atlikti sarginio šuns vaidmenį. O šiaip jau paprastai nu, atliekamas labai didelis darbas tam, kad būtų galima įtikinti, e, įtikinti vidaus rinkos veikėjus ar kitus tuos, kurie šiaip jau turės taikyti priimamų e, direktyvų ar e, nuostatas. Tad iš tikrųjų čia šiaip jau mintis yra tikrai kuo veiksmingiau kartu dirbti. Bėbų each other and travailler plus efficacement ensemble. Uh, we need to Tam, kad galėtumėm dirbti kartu ir pasiekti gerų rezultatų, reikia atsižvelgti į visus interesuotų šalių interesus, taip pat perkelti nacionalinę teisę nuostatas, jas tinkamai gyvendinti ir taip toliau. Tad noriu paklausti, ar šią šiai priemoniai, kurią jūs paminėjote, jau esate parengęs kažkokių konkrečių planų, kad paremtumėte tą bendros rinkos forumo projektą, kuris buvo aptartas beje ir Rimko komitete. Maničiau, labai svarbu šiaip jau su, su, suvesti įvairius aspektus į vieną Šiaip jau čia labai svarbu e, rasti bendrą kryptį, e, krypti, ar tai būtų priimtas direktyvos, e, ar, ar kažkokio kitokio teisės, kažkoks kitas teisės aktas. Tačiau šiuo atveju vėlgi, šiuo atveju vėlgi ta vidaus rinka ir jai skirti teisės aktai turėtų apimti tam tikrus nacionalinius, sutelkti nacionalinius forumus, kurie čia buvo paminėti nes e, kol kas vidaus rinka per daug susifragmentavimusi. Mano šiaip jau šalyje vyko tokia labai jau vidutinė, vidutiniokiška diskusija, e, kur, kurią aš esu labai nusivylęs dar tais 2005 metais. O dabar šiaip jau paimkim, sakykim, Luksemburgą e, ar E, kai, kai vėlgi taikomi mažutėje teritorijoje įvairūs e, teis, skirtingi teisės aktai. Aš to tikrai, aš tą norėčiau panaikinti. Ir tikrai aš šiaip jau ketinu eiti toliau ir būtent e, geriau panaudoti tuos 7 milijardus eurų, kurie numatyti tam, kad būtų sumažinta administracinė našta mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju, o dabar žodis poniai Verniu. Ačiū, pirmininkė. Aukštos kokybės viešųjų paslaugų apsauga yra labai svarbi tam, kad užbaigtumėm bendros rinkos formavimą. Lisabonos sutartyje labiau atsižvelgiama į susijusius teisinius aspektus, tačiau kilo daug sunkumų perkeliant į nacionalinę teisę paslaugų direktyvą. Tai reiškia, kad reikia daugiau išaiškinimų. Todėl tenka tik apgilestauti, kad jūsų parengtame laiške apie tai nekalbama, taip pat tai nepaminėta ir jūsų atsakymuose į klausimus. Vis dėlto ponas Baroso dar rugsėjo mėnesį sakė, kad yra pasiryžęs kurti bendrą sistemą viešom, kokybiškom paslaugom, kad parodytų, kokios jos yra svarbios visuomeniai. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar galite pasižadėti, kad renksite kažkokią direktyvą dėl tokių paslaugų ir jei taip, tai kada? Taip, taip, aš be abejo pritariu e, Baroso pateiktam projektui, e, tai yra numatyti tam tikrus viešųjų paslaugų pagrindus. Aš šiaip jau netiesiogiai atsakiau e, į, į, į šitą klausimą ir ir šiaip jau raštu esu atsakęs į panašų klausimą, bet kita vertus jūs tikrai man užduodat e, labai daug klausimų šiandien. E, šis klausimas tik tai turiu pasakyti, kad man labai svarbus ir reikia tikrai atsikratyti to, to, to, to neiškumo, e, kuris gaubia viešasias paslaugas Europo, Europoje. Mane neramina štai kas dėl paslaugų direktyvos, kad tikrai būtų e, labai svarbus yra tų viešųjų paslaugų sektorius ir, ir viešųjų paslaugų kokybės klausimas. Direktyvoje atsižvelgiama į bendrojo, tai yra viešojo, viešųjų paslaugų tą specifinį aspektą, bet aš ketinu eiti dar toliau, išsklaidyti bet kokius e, neiškumus susijusius su šita pamatinė direktyva, nes e, šiaip jau iš tikrųjų valstybėse situacijos labai jau įvairuoja, net ir šalies ta, tuos keliuose regionuose situacija labai nevienoda, kartu reikia taip pat turėti galvoj, kad e, skirtingus sektorius. Antai Tad čia šiuo atveju tam, kad būtų, e, iš tikrųjų reikia užtikrinti gerą viešųjų paslaugų teikimą, bet tam reikia uh, bendrų pagrindų, o ne kažkokių atskirų ūkio sektorių direktyvų. Ir aš vat, būtent stengsiuosi pramušti tokią bendrųjų pagrindų direktyvos idėją. Ačiū paskirtasis komisijos nary. Tačiau man vis dėlto kyla dar neiškumų dėl frazės e, kokybiška sistema. Man dar ne viskas aišku. Gal galite pasakyti, ar siūlysite kažkokį teisėkuros pasiūlymą arba teisės akto pasiūlymą, kuris konkrečiai būtų susijęs su sveikatos paslaugomis, socialiniam paslaugom ir taip toliau. Na, aš turiu galvoje mm, įvairias paslaugas, kurios būtų skirtos padėti jauniems žmonėms arba pagyvenusiems žmonėms ir taip toliau. Paslaugas, kurias jūs paminėjote, iš jų be abejo sveikatos paslaugos svarbiausios, kadangi š... negalima e, nustumti tam tikrų gyventojų į šalį šitų paslaugų atžvilgių. Bet e, šiaip jau be abejo per ateinančius metus e, tikrai reikės išsklaidyti tokį neiškumą susijusi su tokių paslaugų e, teikimu. E, Ir čia iš tikrųjų teikiant tokias paslaugas neturėtų būti kažkokios konkurencijos tarp skirtingų šalių. Ir, ir iš tikrųjų aš apie tai kalbėsiu komisarų kolegijų, komisijos kolegijoje. Bet šiaip jau yra dviejų kategorijų paslaugos. Bet labai e, šiuo atveju e, svarbu turėti bendrus pagrindus, uh, E, kadangi vėlgi aš, aš konkretaus atsakymo negaliu pateikti, bet šiaip ar taip tuo klausimu užsiimsiu. E Toliau EPP frakcijos koordinatorė. Dėkoju, pirmininkė. Prieš įsitraukdama į politiką Aš dirbau kūrybiniai, taip sakykime, pramoniai ir aš žinau, kas yra piratavimas, kokias problemas jis kelia. Žinau, kad ES tai taip pat kelia daug problemų ir tai yra didžiulė kliūtis kūrybiškumui. Daugelis valstybių narių jau ėmėsi atitinkamų iniciatyvų šioje srityje, tačiau ne visos imasi vienodų iniciatyvų. Ar nebūtų verta imtis kažkokių veiksmų ES lygių, kad galėtumėm veiksmingiau kovoti su piratavimu ir kad galėtumėm geriau apsaugoti tokį turinį ES? Tai klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus, kadangi aš žinau, kad kaip nemažai įmonių tiesiog sužlugo, jie sunaikino piratavimas, prekių ir paslaugų padirbinėjimas. Uh, Ir e, šiaip jau tai yra tarp valstybinio masto e, rimtas reiškinys. O šiaip aš turiu, aš turiu e, visų ES kovai su piratavimu ir patirpinėjimu skirtų teisės aktų sąrašą da, 2000, nuo 2004 metų. Tad iš ties tekstų visa serija, aš dar turėsiu patikrinti, e, kiek tie, kiek ir kiek dabartiniai teisės aktai yra veiksmingi. E, tie milijonai tai yra prekių tokių padirbtų, suklastotų e, skaičių sulaikomų pasieniuose e, yra milijonai ir, ir tas skaičius auga e, kasmet. Tad mes iš tikrųjų turėtume dirbti veiksmingai O dabar, ponė Kalnietė, atsakydamas į jūsų klausimą e, konkrečiai dėl piratavimo internete, su visa pagarba vadinamai piratų partijai, bet čia, čia mes kalbam apie piratavimo veiklą. Jūs taip pat kalbėjote apie kūrybiškumą ir kartu kūrinius, kurie skelbiami internetu, bet čia neturėtume pamiršti, kad yra e, toks, tokia informacijos laisvė ir kita vertus reikėtų be abejo skatinti ir atlyginti e, autoriams e, už jų kūrybinės paslang, pas, pastangas. Kartu su ponia Reding ir kitais kolegomis komisijos nariais mes iš tikrųjų ieškosim geros pusiausviros tarp e, informacijos laisvės ir kartu e, kūrybinių, kūrybos veikėjų apsaugos, tinkamos apsaugos. De, e, de euh, Jūs minėjote klastojimą. Stebėsenos centras buvo įkurtas praeitų metų balandžio mėnesį ir jis turi teikti informaciją bei konkrečiu, konkrečius duomenis, kurių reikia pasiūlymams, kuriais galima būtų sustiprinti įvairių prekių ir produktų apsaugą vidaus rinkoje. Man atrodo, jog tikrai būtina pagerinti šio centro struktūrą tam, kad jis galėtų būti veiksmingesnis. Ar turite kokių konkrečių pasiūlymų? Pone Kalnietė, tam, kad šiaip jau gerai veiktume, veiksmingai veiktume, reikia pirmiausia suprasti reiškinį. Ir čia aš kalbėjau apie tokį stebėsenos centrą, kuris tikrai, kuriame būtų atliekama nepriklausoma objektyvi stebėsena, kuriam šiaip jau vadovautų ir tą veiklą kreiptų komisija. Ta idėja tokia ne, nesena, jau padaryti pirmieji žingsniai. Ir reikia taip pat įvertinti piratavimo veiklos socialinius padarinius. Ir čia kartu šiaip jau numatomos e, tokios viešusios kampanijos e, nes šiaip jau mes nesam vieni, kurie nukenčia nuo piratavimo e, prekių klastojimo, mes tikrai turėtume šiaip jau telti pastangą su kitais regionais. Uh, Dėkuoju dabar ponė Barbara Vailer iš socialdemokratų frakcijos. Grįžtu prie socialinių bendrosios rinkos aspektų. Jūs tikriausiai matėte, kad e, gausa klausimų iš šios ryties rodo, kaip mums tai svarbu. Ir jūsų atsakymai man rodo, kad jūs į tuos dalykus žiūrite rimčiau negu jūsų pirmtakas. Bet vis tik tai norėčiau jūsų paklausti Kaip dėl valstybių narių? Ką jūs darysite? E, ar atvirai kalbėsite su valstybėmis narėmis, kad socialiai ir aplinkos saugos kriterijai būtų įgyvendinami, kai mes to reikalausime ir kai juos e, numatysime? Kaip jūs užtikrinsite, kad supaprastinimas valstybėse narėse ir biurokratinės naštos mažinimas nereikštų visiško liberalizavimo? Uh, Ir kaip jūs tai aiškiai perteiksite valstybėms narėms? Aš dabar perinu prie antro klausimo. Kaip jūs užtikrinsite, kad paslaugos, visuotinės svarbos paslaugos nebūtinai turėtų būti privatizuojamos ir kaip jūs tą bandysite įtvirtinti? Jūs galite būti tikra, kad aš daug dėmesio ir energijos skirsiu tam, kad užtikrinčiau, kad kad, kad ir, ir parlamentą, ir komisiją, jog nereikia visą laiką visur privatizuoti vieš, viešųjų paslaugų. Ir aišku, yra tokie dalykai kaip mokesčiai, tam tikri, bet mes neįsime toliau. Mes nepamiršime subsidijarumo, nacionalinio suvereniteto dalykų, galbūt regioninių dalykų, bet jūs galite būti tikra, kad mes užsimsime šiais reikalais. Konkretus pavyzdys, pavyzdžiui, viešiai pirkimai. Aš žinau, kad šis klausimas jums labai svarbus. Norėčiau pasitelkti viešuosius pirkimus numatyta 2 milijardai eurų šiame sektoriu ir veikti pagal sutartis. Aš norėčiau, kad vietos valdžia per savo veiklą bandytų užtikrinti tam tikrus dalykus, būtent įtvirtinti socialinius ir aplinkosaugos saugos standartus ir aš galbūt ponui Melkomui Harber galiu pasakyti, kuris taip pat labai daug klausia apie tai, kad mes siekėme čia inovacijų, mes galvojame, kaip pastelgti viešosius pirkimus ir aš 17 metų pats dirbau vietos valdžioje Prancūzijoje ir žinau, kad bent vieną procentą viešųjų pirkimų aplinkosaugai skirti yra labai svarbu. Taip pat egzistuoja tam tikri principai dėl kelių tiesimo darbų. Mes, pavyzdžiui, įdėgėme reikalavimus, kad e, paraiškų teikėjai parašytų, kaip jie, pavyzdžiui, naudotų jau panaudotas e, medžiagas. Antrą kartą, pavyzdžiui, galima naudoti žvyrą, kuris iškasamas tik, bet galima iš senų pastatų tam tikras likusias medžiagas taip pat panaudoti mes e, turime galvoti, kaip galima kur kas plačiau panaudoti tokias perdirbtas, jau naudotas medžiagas e, šioje srityje. Ir aš e, su regionų komitetu ir regionė valdžia ketinu daug kalbėti, nes mes nenorime, kad viskas būtų leista iš viršaus, bet atvirkštinis procesas, kad vyktų. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad ponia Vailė yra patenkinta lab, tokiu išsamiu atsakymu. O dabar ponas Žiuvan, kuris pateiks kitą klausimą. Gerbiamas paskirtasis komisarė, per savo politinę karjerą jūs visuomet lik gynėte Europą Jūs e, vadovaujate darbo grupiai taip pat, kuri yra susijusi su Europos gynybos agentūra. Aš taip pat matau iš kai kurių pareiškimų, kad ketinama e, sukurti veiksmingą viešųjų pirkimų gynybos srityje rinką. Kol kas ta rinka nėra labai išplėtota. ji yra suskaidyta į nacionalinius segmentus ir labai žalinga tai Europos pramonės konkurencingumui. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, ar neturite šioje konkrečioje srityje kokiu nors pasiūlymu, kaip padėti pagerinti? Kaip aš jau sakiau pradžioje, pas jūs atėjau kaip politikas. Ir turiu labai tvirtą nuomonę dėl to, kad mes e, turime galvoti apie politinį aspektą Europoje, kuris susijęs su vidaus rinka. Ir to iš mūsų laukia piliečiai. Viskas, kas vyksta nesaugiame pasaulyje, trapiame pasaulyje, rodo, kad Europa turi turėti galimybę e, gyvendinti tiek užsienio, tiek gynybos politiką. Ir sutartyje yra atitinkamos sąlygos. Jūs dabar palėtėte esmę susijusią su nacionaliniu suverenitetu. Tai yra labai jautrus klausimas. Egzistuoja čia konfidencialumas ir taip pat gyn gynybos grandinės, 246 straipsnėje yra numatyta galimybė valstybėms narėms e, tam tikrų sričių neįtraukti į bendrus tarp valstybinius interesus, bet e, taip pat galima taikyti ir e, abipusiškumo principo. Mes apie negalime visko padaryti, neturėsime Europos Sąjungos armijos, pavyzdžiui. bet e, galbūt galima kažkaip su aktyvinti viešos pirkimus čia, galbūt Ledi Ašten, mano kolega, e, ką nors turėtų taip pat šioje srityje pasakyti. Visai nes reikia prisiminti, kad e, visos valstybės narės turi perkelti nesiniai priimtą e, gynybos srities direktyvą iki 2011 metų. Ir tai turėtų leisti racionalizuoti pastangas pagal abipusiškumo principą. Aš, ponė Živan, norėčiau pasakyti, kad aš noriu savo įnašą įnešti į Europos gynybos politiką kaip į Europos užsienio politikos dalį. Ir noriu dar pasakyti, kad nėra priežasties, kodėl Europa e, turėtų būti subrangovė priklausoma nuo JAV ar kinų įtakos. Mes galime suvaidinti savo vaidmenį užsienio politikoje ir aš norėčiau e, įnešti savo vaidmenį į Europos gynybos rinkos kūrimą. Ponas Žiuvan, e, aš grįžtu prie tos rinkos, jis savo pobūdžiu yra gana neįprasta ir norėčiau Jums priminti, jog Europos Sąjunga yra e, išleidžia labai nemažai lėšų. Jūs, e, aišku, žinote, kad yra tradicijos, galbūt susijusios su istoriniais dalykais, bet ką aš turiu galvoje? Ar jūs galvojate, kad tas tradicijos ir dabartinė tvarka suderinama su e, ES teise? Mes, aišku, nieko nepasieksime, jeigu užsipuldinėsime valstybės narės, kurios čia turi suverenumo teisę. Mes turime dirbti su jomis. Pone Žiūvent, man atrodo, įvykiai pasaulyje tikriausiai privers Europos lyderius dirbti kartu čia. Aš E, žinau, kad egzistuoja čia labai tokios specifinės tradicijos e, viešųjų pirkimų gynybos srityje teritorijoje ir e, svarbiausia dalykai yra nediskriminacijos nuostatos, kurios yra susijęs su sutartimi mes turėtume galbūt galvoti, kaip pagyvinti konkurenciją šioje rinkoje ir at, atsiverti savo naujų galimybių. Aš e, kalbėjau apie gynybos direktyvos įgyventinimą valstybėse narėse ir mes turime galvoti, kaip, pavyzdžiui, atsisakyti netinkamos praktikos, jeigu tokie yra. Ponas Rošfor. Aš norėčiau grįžti prie to, ką jūs jau minėjote. Tai yra klausimas, kuris susijęs su Europos institucijomis ir tai jau yra susirūpinimą keliantis dalykas daugiau kaip 30 metų, bent jau kai kuriems iš mūsų. Tai yra Europos patentų klausimas. Mes turime skubiai ką nors padaryti čia, nes matome, kad bręsta krizė ir dabar turime, dabar krizės laikotarpiu turime kažkaip paskatinti kūrybiškumą bet tebe egzistuoja problemos su patentais. Gruodį buvo tam tikrų nuostatų paskelbta ir galiausiai e, pradėta kalbėti apie bendro patento įkūrimą, įvedimą ir bendrą jurisdikcijos sistemą. Aš e, tikiuosi, kad jūs sutinkate su to, jog mums reikia labai greitai žengti į priekį. Ir Dėl Europos patento aš nežinau, kaip bus Europos, yra reglamente numatyti tam tikri dalykai, bet kaip spręsti lingvistinės problemas, kurios yra iškilusios. Mes kalbame apie Europos stiprybę, suverenumą, ir mes nenorime čia griežti antrus muikų ekonominėje srityje. Iš tikrųjų, kartais baisu kai pagalvojame, kiek ilgai užsitęsė mūsų sprendimo ieškojimas dėl patentų. Kartuojant tai, ką pasakė ponas Rošfor, 13 šalių e, verslininkai turi kreiptis e, dėl patentų ir tai 20 milijonų eurų. Tai yra 10 kartų brangiau. Pavyzdžiui, pagalvokime apie e, Venecijos verslininkus, kurie tam tikrų konkrečių atvejų negalėjo kreiptis dėl europietinio patento, nes tai buvo per brangu. Ir tokiu būdu mes e, prarandame savo konkurencinę padėtį JAV atžvilgių, nes ten yra patentai pigesni. Ponas Rošfor klausė apie Europos patentą ir aš žinau, kad yra lingvisnių problemų. Ispanija, kaip ir pininkaujantį valstybę, dirbs šiuo klausimu, kad būtų e, bandoma išspręsti šią problemą. O dėl lingvistinio dalyko aš e, tikiuosi pasiūlyti reglamentą ir pažiūrėsime, kiek techninės pažangos galima pasiekti, kalbant apie techninį vertimą, nes buvo tam tikrų sustarimų pasiekta dėl lingvistinio klausimo. Ir kitas klausimas yra teisena. Reikės taikyti specialią jurisdikciją Europos patentams ir tai reikia atverti ir kitoms šalims, pavyzdžiui, Šveicarijai, nes ne tik mes esame susijęs su šiuo dalyku. Euh, Norėčiau pratesti mintį Jūs žinot, kad yra jau tam tikrų Europos patento sistemų, bet e, šiaip jau ta sistema tikrai nepakankama. O dabar, e, kai, kai įsigaliojo e, Lisabono sutartis, pagal kurią ES pripažįstama juridiniu asmeniu, asmeniu, tai šiuo atveju iš tikrųjų E, Europa tada turėtų siekti būtent bendros Europos patento sistemos įdėgymo ir, ir kartu būtų galima sudaryti sąlygas koordinavimui tarp Europos e, patento sistemos ir bendrijos patento sistemų. sistemų. Oui, si ça règle le problème. Taip, taip, iš ties jūs paminėjot problemą jūs, suprantama, šio, šią sritį išmanot kur kas geriau, tačiau juridiniu požiūriu reikalas netoks jau aiškus. Nes yra tam tikrų šiaip jau patentų sistemos vietų, kurios gerai dirba. Bet visa, ką aš, kiek aš domėjausi šiuo klausimu, tai galiu daryti išvadą, kad Kad pasiektume rezultatų, reikia vis dėlto susitarti konkrečiai dėl Europos patento, tad įveikti pirmą etapą. Ir po to, tada jau susitarus dėl Europos patento taikymo, tada jau galima daryti e, antrą žingsnį, tai yra e, kurti, sustarti dėl bendrijos patento sistemos. Ačiū labai, turiu pasakyti, kad aš likrinė labai tinkamai dirbau savo darbą, nes mes atsiliekame nuo numatyto grafiko, o dar trys žmonės turi pasisakyti. Atein kitų trijų kalbėtojų prašau užduoti tik po vieną klausimą. Visų pirma, Malgoržata Hanslik. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Na, tikiuosi, kad girdite vertimą, nes aš kalbu savo gimtają kalbą. Kai vardinote savo prioritetus, tarp jų paminėjote ir bendros e, vidaus rinkos atgaivinimą, aš tuo labai džiaugiuosi. Man labai svarbus klausimas yra mažų ir vidutinių įmonių padėtis, todėl kad būtent tokios įmonės yra pagrindinis Europos sėkmės variklis. Deja, būtent tokios įmonės labai dažnai skaudžiausiai nukenčia nuo įvairiausių nesėkmių. Tad noriu paklausti, kokias e, vidaus rinkos rytis reikia gerinti tam, kad užtikrintumėm, jog mažos ir vidutinės įmonės galėtų geriau dirbti ir pasinaudoti bendros rinkos privalumais. Ką galėtumėt pasiūlyti tokioms įmonėms? ačiū, kad jūs paminėjot šitą temą, kurią aš iškėliau kaip savo prioritetą. Aš paminėjau e, būtent bendrosios rinkos naudą e, piliečiams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat didžioms, e, didžiosioms įmonėms, įmonių grupėms. 90 procentų visų bendrijos įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės ir juose yra labai daug darbo vietų. Na ir dabar priminsiu iniciatyvą geresnės teisėkūros iniciatyvą. Jos tikslas tai yra pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. Tam numatyta jau 7 milijardai eurų. Ir čia konkrečiai iniciatyva mažųjų įmonių aktas. 2008 metais e, priimtas, e, numatyti konkretus veiksmai, veiksmų programa mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ir jau tas e, aktas įgyvendin, įgyvendinamas, e, tai yra tų mažųjų įmonių testas, supapra, e, teis, taisyklių supaprastinimas, taip pat geresnės priegos prie vidaus rinkos sukūrimas įmonėms, tai yra vieni, keletas tik tai to plano, to, to akto priemonių. Bet to bendrosios Europos įmonės kūrimo klausimas irgi svarbus ir aš tikrai prisidėsiu prie to, kad mažųjų ir vidutinių įmonių padėtis pagerėtų. Suprantama, labai sumažinti, reikia, svarbu sumažinti taip pat tam tikros teisinės informacijos kiekį, informacijos, kurią turėtų gauti, žinoti mažosios ir vidutinės įmonės. Paminėsiu tokią iniciatyvą, labai svarbią iniciatyvą, kaip vieno langelio iniciatyvą. Tai yra, kad uh, E, iš tikrųjų, gelbent subsidiarumo principą, vis dėlto jau turiu pasakyti, kad vieno langelio tas principas pasiteisino ir išeina į naudą mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Tad vis, visą tai, ką paminėjau, aš konkrečiai ketinu nuveikti. Dėkuoju, toliau žodis profesoriui Kurėdė Kampos. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Barnie, mes tikrai nebejojame jūsų sugebėjimais, jūsų gabumais ir manome, kad jūs esate tikrai pakankamai motivuotas ir apsilankysite įvairiose valstybėse. Prisimenu jūsų apsilankymą mano šalyje, taip pat jūsų apsilankymą Zoruose. Tikiuosi, kad ir lankydamasis kitur jūs taip pat gerai pasižymėsite. E, savo išakytinėje kalboje jūs lyg ir paminėjote, kad egzistuoja tam tikras pasiskirstimas e, dėl kompetencijų tarp komisarų, kad lyg ir yra tam tikras atotrukis. Ką Jūs manote galėtumėm padaryti, kad sumažintumėm tą fragmentaciją komisijoje? Toliau kitas svarbus klausimas - kvalifikacijos. Ne visos valstybės narės norimtis konkrečių veiksmų šioj srity. Ką jūs darysite? Siūlysit naujus teisės aktus, raginsit valstybės narės imtis veiksmų ar tiesiog paprašysite, kad būtų parengta ataskaita? Dėkoju. Džiugu, kad prisimenat mano vizitą į Azorus. Ir Noriu tik tai dar kartą pabrėžti, kokie svarbus yra regionai ir kiek galėdamas na, lankysiuosi e, įvairiausiuose regionuose pačiuose labiausiai nutolusiuose, nes, aišku, įvairovė labai svarbi Europos Sąjungai. E, komisija dirba kolegijos pagrindu, tai yra komisarų kolegija. 13 komisarų bus atsakingi už 1600 teisės aktų skirtų rinkai gyvendinimu. Ir e, mes kolegijoje, kaip sakiau, kolegijoje yra 13 komisarų ir visi stebime vieni kitus, vieni kitų darbą ir aš taip pat atidžiai stebėsiu, kas vyksta vidaus rinkos srityje, darysiu tai kartu su savo kolegomis, kurie taip pat yra atsakingi už tą sritį. Svarbiausios turbūt yra dvi direktyvos - profesinių kvalifikacijų ir paslaugų direktyva. Dėl paslaugų direktyvos buvo balsuota parlamente. Na, o e, svarbiausia dėl šios direktyvos yra gyvendinti ją tinkamai, gyvendinti gerai, su visom garantijom, su visom numatytom taisyklėm ir tuomet ji tikrai neprieštaraus uh, bendrai rinkai ir jos taisyklėms. Ir aš asmeniškai tikrai pasistengsiu užtikrinti, kad tai būtų įgyvendinama tinkamai, dirbsiu kartu su valstybėmis, su jų regionais ir bandysiu užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama bei įvertinta. Labai svarbu teisės aktus ir jų gyvendinimą vertinti. Tas vertinimas turi būti savalaikis ir aišku, tuo aš užsiimsiu. Ir dabar dar žodis žalių frakcijos vardu, ponui Kampen. Sveiki, ponia Barnie, aš štai čia sėdžiu, matote mane. Jūs kalbėjote apie kovą su socialiniu dempingu. Norėčiau, kad konkrečiau pasakytumėte, ką ketinate daryti. Ar galite šiandieną pasakyti, kad neįdėksite kilmės šalies principo, jeigu jo poveikis gali būti neigiamas darbuotojams? Ar galite įsipareigoti, kad komisijai visai siūlysite įvertinti direktyvą dėl e, komandiruojamų darbuotojų, nes ji yra kritikuojama e, profsąjungų dirbančių atitinkamuose srityse. Jūs taip pat minėjote Lavel ir Viking bylas, ar jūs dėl Viking remiate teismo išvadas, ar jūs galvojate apie kokias nors iniciatyvas? Taip, aš esu atviras ir pasirengęs, kaip jau sakiau, atsakydamas į kitus klausimus, pasirengęs objektyviai vertinti egzistuojančius teisės aktus Jūs manęs klausite apie komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Klausimas yra taip. Mes negrįšime prie senų diskusijų dėl kilmės šalies. Aš jau prisimenu ankstesnės diskusijas. Tačiau aš labai atsargiai dėliojau žodžius, kai kalbėjau anksčiau. Aš neketinu savo pavardės prirašyti prie ko nors, kas gali sukelti socialinį regresą. Aš norėčiau, kad bendroji rinka būtų socialinės ir žmogiškosios pažangos e, variklis ir kad tai būtų naudinga tiek vartotojams, tiek mažoms vidutinėms įmonėms. Mes uh, įvertinsime atitinkamus tekstus ir taip pat uh, pasižiūrėsime į teismo sprendimų iš poveikį. Labai ačiū Jums už tokius išsamius atsakymus. Dabar aš norėčiau paprašyti pono Varnie paklausti, gal jis nori dar trumpai labai apibendrinti diskusiją, nelgiau kaip minutę jam leisčiau kalbėti. Taigi, jeigu norėtumėte apibendrinti e, pirmąją dalį, tai prašom. Pone pirmininkė, šiaip jau neketinu e, to, toliau tęsti kalbų, kadangi mes jau šiaip jau peržengėm e, mums skirtą laiką, laukia antrasis klausimas, bet e, nekartosiu tų, tų frazių, tų žodžių, kurias, kuriuos pasakiau įžanginėje kalboje, bet vis dėlto pakartosiu vieną frazę Tai yra, aš stengsiuosi e, žmonės, vyrus ir moteris e, pastatyti į Europos vidaus bendrosios rinkos centrą, širdį. Ir iš tikrųjų šita, šita rinka, bendroji rinka turėtų tarnauti e, žmonėms, o ne priešingai. Ir būtent aš to sieksiu kartu tardamasi su parlamentu kuriame sukaupta tikrai daug žinių. Ir aš dirbsiu su parlamentu, tikrai būsiu, e, dalyvausiu čia. Ir įsivaizduoju, kad ateinantis mėnesiai bus e, labai įdomus e, mano darbo prasme. O šiaip iš tikrųjų aš norėčiau tik tai dar prisiminti su nostalgija tą darbą, kurį esu nuveikęs čia šiame komitete. Well, now, uh... Labai ačiū. Dabar antrai posėdžio dalį pirmininkaus ponia Bauls. Okay, everybody, um, I'll, I'll... Taigi, aš kalbėsiu, uh, bet prašau tyliai išeiti tų, kurie išeina iš salės. Mes jau šiek tiek vėluojame. Norėčiau padėkoti Melkomai už tai, kad jisai uh, sutrumpino šiek tiek laikas skirta jo komiteto pasisakymams, o dabar aš taip pat e, aš bandysiu paprašyti jūsų mažinti pasisakymam e, savo skirtą laiko sekundės, trumpinti. Ir dabar pasakysiu, kad sveikinu jūs, ponia Barnė, atvykusi į mūsų komitetą ekonomikos ir pinigų reikalų. Prašau dabar visų nutilti, nes aš kalbu. Jūs minėjote nuovargį savo pradinėje kalboje vidaus rinkos komitetui. Ir aš noriu Jūs patikinti, kad nėra jokio nuovargio vidaus rink, finansinių rinkų. Srityje žinome apie G20 pažadus, peržiūros nuostatas, e, kalbama apie labai greitai pas, e, pasirodysiančias maždaug apie 15 maždaug nuostatų teisės aktų projektų ir norėčiau, kad jūs atkreipintumėte dėmesį į tris dalykus ir tikiuosi, kad pabaigoje jūs man atsakysite dėl tų. Pirmiausia, dėl finansų krizės. Trys komisijos nariai atsakingi už ekonomikos ir pinigų reikalus, finansų rinkas bei konkurenciją turi glaudžiai bendradarbiauti ir manoma, jog toks bendradarbiavimas e, turėtų tęstis ateityje. Mūsų komitetas atsakingas už visas šias e, politikos sritis ir mes norime dalyvauti taip pat politiniuose sprendimuose. Ar jūs galėtumėte įsipareigoti savo vardu kad įtrauksite mūsų komitetą į šią savo darbo sritį. Antras dalykas, raštiškame atsakyme jūs sakėte, kad jūs atliksite poveikio vertinimą dėl visų pasiūlymų pagal savo kompetencijos sritis. Ar jūs taip pat galvojate įvertinti bendrąjį poveikį teisės aktų programos atžvilgių primtų dėl krizės, ypač susijusių su konkrečiais e, pasiūlymais. Dar vienas dalykas - bendradarbiavimas su parlamento nariais ir komitetu. Aš įsivaizduoju, kad bus e, glaudesnis mūsų bendradarbiavimas. E, kadangi yra nemažai numatyta priimti aktų ir kadangi mes neturime daug laiko, G20 nustatė laikotarpį, per kurį reikia priimti atitinkamus teisės aktus ir ar galvojate informuoti parlamentą dar ankstyvais e, dokumentų rengimo etapais, taip pat e, pasitelkti valstybių narių ekspertus. Tokie yra dalykai, apie kuriuos prašau jūsų pagalvoti. Aš jau jums esu pateikusi šiuos klausimus raštu e, ir tikriausiai nepamirštė jų iki posėdžio pabaigos. Dabar jums skirta penkias minutės pasisakyti mūsų komitete. Ir aš žinau, kaip sustabdyti jūs. Yra toks mygtukas, kurį galiu panaudoti. Taigi, prašom, žodis jums. Chair, uh, for giving the floor. Labai ačiū už tai, kad suteikėt žodį. Taip, kaip aiškiai buvo pasakyta, be pas, finansinių paslaugų neturėsim konsoliduotos e, Europos bendrosios rinkos. E, ir tikrai neišnaikinsim nuovargio. Šiaip dabar patiriam pačią e, tokią rimčiausią krizę nuo 1929 metų. Jeigu nebūtų įsikišusios politinės ir piniginės valdžios institucijos, tarp jų Europos centrinis bankas, tai tada e, bu, vienas po kito bankai tikrai būtų sužlugę. Tada ta krizė būtų dar pailgėjusi ir būtų dar gilesnis nuosmukis ir tai būtų davę labai rimtų ekonominių ir socialinių padarinių. Tad e, visa tai, vis šita krizė prisideda prie kitų krizių, antai maisto produktų krizės, kuri šiaip jau palietė beveik milijardą žmonių ir ekologinės krizės. Aš žinau, kad e, krizės pamokos jums rūpi ir jūs tam tikslui sukūrėt specialų komitetą. Kaip, ponė pirmininkė, e, ponios ir ponai, kaip teisingai pasakyta Pittsburgo pareiškime, mums reikia užverti neatsakingumo eros puslapį. Ponios ir ponai, mums reikia skaidrumą, atsakingumą, sažiningumą padaryti finansinių paslaugų sistemos šerdimi, nes šita krizė per daug rimta. Tad mes neturėtume apsimetinėti, jog atliekam reformas, mes turėsim atlikti reformas. Iš tikrųjų. Be nei viena rinka, joks finansų rinkos veikėjas ar produktas neturėtų turėti galimybės išeiti iš priežios institucijų dėmesio. E, visai e, teisingai apie tai kalbėjo kanclerė Angela Merkel prieš e, keletą savaičių iškėlė tokį pat pasiūlymą. Mes turime galvoti, kaip mobilizuoti Europą. Europa turi būti variklis kartu su jos partneriais ir mes tikimės, kad mūsų partneriai taip pat elgsis ryštingai. Be G20 aš skirsiu ir laiko, ir energijos, kad mes su savo pagrindiniais partneriais sukurtume kuo geresnius ryšius. Toks yra mūsų veiksmų planas, pono ir ponios, nėra kitokios išeities. Pone pirmininkė, dabar mes šiaip jau turėtume e, atlikti priežiūros reformą, kad Europa pasidarytų pasaulio pirmaujantis regionas uh, E, kuris šiaip jau būtų pasimokęs iš šitos krizės. Ir čia iš tikrųjų aš ketinu šioje srityje dirbti su kolega Oli Ren. Mes reikiam taip pat, turim užtikrinti gerą vardinamųjų alternatyvių bankų lėšų reglamentavimą turėtume taip pat ir ketinam pateikti pasiūlymus dėl solidumo e, bankų solidumo kokybės ir kapitalo taisyklių. Be to mes ketinam, aš ketinu šiaip jau pas, įsigilinti iš esmės į piknaudžiavimą rinkomis direktyvą, ir kartu nevengsiu tokių sudėtingų temų, kaip antai sankcijos, Europa tikrai neturėtų vėluoti. Dabar mokumo antroji direktyva, MIF vadinamosios direktyvos peržiūra laukia, rizikos ribojimo nuostatų sukūrimas ir visą tai mes ketinam dirbti, ketinu dirbti su kolegomis. Uh, Mūsų rinkai, mūsų e, ūkiui reikia rinkų. Ir iš tikrųjų rinkų reikia tam, kad Europa, šiaip jau e, Europa e, būtų e, pajėgi ir, ir kartu diversifikuota. E, E, dabar aš norėčiau pasidalyti štai tokiomis minti, mintimis. Mums reikia finansinės pramonės, kuri būtų konkurencingesnė ir kuri bū, vadovautųsi geromis taisyklėmis. Tad e, iš tikrųjų e, mums reikia tokios protingos, protingo finansinio reglamentavimo, kuriuo būtų užtikrintas rinkos stabilumas ir skatinamos infor, inovacijos iš tikrųjų šiaip jau e, rinkos turėtų tarnauti ūkiui, o ne atvirkščiai, kad tikrai iš piliečiai galėtų pasinaudoti savo rinkos e, privalumais. Tad mes iš tikrųjų e, turėsim dirbti kartu kad padarytume Europos finansinių paslaugų pramonę kur kas veiksmingesnę, skaidresnę ir geriau kontra, kontroliuojamą. Uh, ir tokiu būdu aš tikrai e, norėčiau, kad mes kartu šiaip jau mąstytume, e, kokių veiksmų imtis tam, kad e, visa tai išeitų į naudą mūsų vartotojams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir kartu turiu galvoje tokius projektus kaip vienoda, vieną mokėjimo sritį ir panašiai. Na ir uh, baigsiu, kad mes turėtume pasimokyti iš praeities, ypač turėdami galvoje ateitį. Ir tokiu būdu, kad mes tikrai atvertume naują kelią, numatytume priemonės, kurios mums, kurias mums įgalintų numatyti, užbėgti už akių kelią, už akių ir valdyti galimas krizės. Nes šiuo atveju labai svarbus yra ir kiti aspektai, kaip, kaip e, ekologinis aspektas, kova su klimato kaita e, ir, ir panašus klausimai. Dabar pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus. Your... Dėkuoju, bet neplokite per daug ilgai, nes turime taupyti laiką. Eikime prie pirmo klausimo etapo. Frakcijų koordinatoriai, ponas Gozė, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary. Aš esu EPP koordinatorius ir tai reiškia, kad man didelė garbė pradėti klausimų sesiją. Sveikinu Jūs atvykusi šį komitetą. Jūs įvardėjote labai daug dalykų, daug prioritetų, daug svarbių aspektų ir tai akivaizdžiai rodo, kiek mūsų komitetas yra įsipareigojęs e, šiems aspektams. Nuo pat krizės pradžių mes labai aktyviai dirbome, galbūt ne visuomet įsiklausydavom į komisijos tam tikrus pasiūlymus, bet mes akivaizdžiai matom, koks jūs esate pasiryžęs, kaip įsipareigojęs esate savo darbu ir noriu paklausti, kaip ketinate apjungti įvairius ekonomikos komitetų rūpimus klausimus ir spręsti juos kartu. Dėkoju, mes tikrai dirbsime kartu. Komisijai svarbi ta pridėtinė vertė, kurią sukuria parlamentas, ypač tai svarbiais klausimais, kuriuos jūs minėjote, pavyzdžiui, rizikos valdymo fondai ar priežiūra, kontrolė, panašus klausimai. Ir tikrai aš labai aktyviai tęsiu praeitos kadencijos komisarų pradėtą darbą, bendradarbiausiu su jūsų komitetu. Taip pat, aišku, labai svarbu yra pasitelkti ir jūsų turimą patirtį, jūsų žinias sukauptas. Daugelis jūsų esate atėję iš verslo srities, iš bankininkystės, jūs suprantate tai, apie ką kalbate. Na, o komisaras ne visuomet išmano puikiai visas sritis, net jei jis turi tam tikrų įsitikinimų, net jei jis turi puikią komandą generaliniam direktorate. Tad norėčiau tikrai pasitikėti ir jumis, ir jūsų įgūdžiais, jūsų žiniomis, kaip kad rekomendavo ponia Bauls, ir kartu su jumis renkti kokybiškus teisės aktus. Aš tikrai atvyksiu į diskusijas pas jūs taip dažnai, kaip mane kviesite, pažadu tai daryti, taip pat pažadu dirbti kartu su taryba. Tokia yra mano pozicija, ponas Gozė, ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Juk darbo tikrai laukia labai daug. Turėsime daug ką nuveikti ir aš esu pasirengęs taip pat atlikti ir vertinimą įvairių priemonių. Norėčiau apie tai pakalbėti šiek tiek daugiau, tačiau aišku laikas labai riboja mano pasisakymą. Paskirtasis komisijos nary, jūs minėjote finansinių paslaugų ekonominę vertę. Ir mes taip pat pritarėm tokiai pozicijai, bet norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate dirbti toliau šioje srityje, ką darysite dėl spekuliavimo žaliavomis. Tai labai opus klausimas. Na, kodėl iš vis atsirado šitas spekuliavimas žaliavomis? Jis egzistuoja jau porą metų, tačiau tai yra gan didelė naujiena. Nekalbu apie naftą, aš kalbu apie kitas žaliavas, kitus žaliavinius produktus ir tokia situacija tikrai yra tikras skandalas. Aš kalbu apie žemės ūkio žaliavinius produktus. Dabar milijonai žmonių kenčia nuo maisto nepritekliaus, kenčia nuo bado. Pavyzdžiui, Haitis, jis ypatingai kenčia nuo šių problemų. Pone ir ponios, prisimenu vieną programą, kurią mačiau prieš metus apie badą ir toje programoje, toje laidoje rodė Haičio moteris, kurios bando kažkaip išmaitinti savo vaikus, tačiau negali to padaryti, visiškai neturi maisto ir bando juos girdyti aliejumi. Tad Tikrai padėtis yra visiškai neprimtina, reikia keisti. Pažiūrėkime į išvestinius finansinius produktus. Jie taip pat susiję su spekuliavimu žaliaviniais maisto produktais. Šią sritį reikia labai atsargiai ir atidžiai kontroliuoti ir prižiūrėti, jei norime skaidrumo šioje srityje. Ponas Pulman, Bulman SND frakcijos vardu. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu sveikinu poną Barnie atvykus į šį klausimą. Sakėte, kad Europa turi būti varomoji jėga. Sakėte, kad turime ne tik e, taisyti tai, kas yra blogai, bet ir užbėgti už akių tam tikriem įvykiam ir kurti, atstatyti geras finansinės rinkas. Taip, pritariu šiem žodžiam, jau nekartą juos esam girdėję, tačiau norėčiau sužinoti štai ką. Ar jūs tikrai galėsite praktiškai gyvendinti tokius principus? Daugelis ir anksčiau kalbėjo, kad reikia stiprinti finansinę sistemą, finansinę rinką, užtikrinti jos ilgalaikį saugumą, išvengti spekulacijų. Tačiau ką konkrečiai galime nuveikti per ateinančius penkis metus, kad užkirstumėm kelią dar vienai kriziai? Ir kad sukurtumėm tą ilgalaikę poziciją. Dabar nebejokit mano e, norų veikti. Aš aiškiai pasakiau, aiškiai e, išdėščiau savo užsiengažavimą šiuo klausimu. Ir aš turiu e, Baroso paramą, kartu pono Almunijos, Reno paramą, pritarimą. Ir iš tikrųjų ketinu su jais dirbti būtent šioje srityje. aš jau sakiau, kad reikia suprasti tam, kad galėtume veikti ir kartu veikti, taikydami tinkamą priežiūrą, koordinuodami veiksmus tarptautinėje plotmėje. Ir kartu yra dar vienas kelias, tai yra turėtume pasimokyti iš praeities klaidų ir kartu užbėgti už akių galimoms ateities krizėms tam reikia suprantama žinių, supratimo. Dabar tie 16 milijardų, e, milijardų Amerikos dolerių, kurie šiaip jau keliauja pasaulyje kaip tokie išvestiniai, alternatyvos lėšos, reikia suvokti juos, visą šitą reiškinį. Tad mes iš tikrųjų Europoje turėtume imtis iniciatyvos pakartosiu, aš esu įsitikinęs, kad mums reikia tikrai gerai, e, protingai reglamentuojamų finansinių paslaugų, kurios, prisi, kurios tikrai išeitų į naudą mūsų ūkiui. Tai yra labai svarbu. Ir kad tikrai mūsų finansinių paslaugų pramonė sritis pasidarytų konkurencingiausia. Ir tai labai svarbu, taip pat užbėgant, užkertant kelią ateities krizėms. Dėkuoju, ponia Barnie, už jūsų atsakymą ir dar norėčiau paklausti, ar pamatysime pasiūlymą dėl išvestinių finansinių produktų be išimčių, ar matysime kapitalo reikalavimus tekste? į kuriuos bus atsižvelgta į Ispanijos, kuriuose bus atsižvelgta į Ispanijos patirtį ir kaip dėl finansinių sandorių mokesčių ir kitų priemonių. Ar reikia galvoti, kad krizės priežastys mums padės iš jos ir išbristi. Kitaip tariant, ar mes galime galvoti, kad padėsime finansų bankų sektoriui, kad jie galėtų dirbti. Mano atsakymas yra taip, ponia, Barn... ponia Bulmanai. Aš žinau, kad e, ponia Makartė dirba dėl kapitalo, direk... dėl kapitalo reikalavimų 3, 4, kapitalo reikalavimai 4 bus paskelbti dėl to teisės pasiūlymai aktų šiais metais. Bet man reikia pasižiūrėti į tas visas temas, tam reikia keleto dienų ir galbūt keleto mėnesių, kad e, išsiaiškinčiau visas direktyvas e, visus dalykus. Mes kalbame apie kapitalo reikalavimus, likvidumo riziką, žiūrime į tai, kas įvykta, įvyko Ispanijoje ir daug ką galima apie tai pasakyti. Mes ir toliau e, galvosime apie tai, apie dalykus susijusius su vertybinių popierių pirkimu skolintomis lėšomis. Mes turime žiūrėti į tai, kas įvyko pasaulyje. Taip pat turime galvoti, kaip, e, staikiant standartus, pasiekti konvergencijos. Ačiū dabar, ponia Gulart Aldevardu. Dėkoju. Paskirtasis komisarė, mes neturime priežasčių abejoti jūsų atsidavimu. Jūs e, jau senokai e, savo atsidavimą mums e, demonstruojate, bet dar porą dalykų. Jūs sakėte, kad dabar ES yra pagunda grįžti prie nacionalinių interesų. Ir kaip, pavyzdžiui, čia bus su finansinėmis paslaugomis Jungtinė karalystė e, daug e, tam tikrų nuostatų taiko, grįsdama savo požiūrį nacionalinis interesais ir tai nėra susijęs su Europos e, dvasia. Panašių dalykų galima pasakyti apie Prancūziją. Taigi, atrodo, kad reikia jums generalinio direktoriaus, kuris nebūtų, kurio atsidavimas nebūtų vertinamas pagal jo tautybę. Dar noriu paklausti, ar ketinate žmonės paskirti pagal jų tautybę, ar kitaip tariant, ar galite atsispirti Londono ir Paryžiaus spaudimui, ar galite už, galėsite užtikrinti, kad bendrijos interesai nugalės. Nes visas pasaulis dabar žiūri į Europą, laukia iš jos atsako ir mes tik tai galėsime. E, tą padaryti, kai turėsime vienodus interesus. Pone Guliar, taip, taip, mano atsakymas būtų taip. O šiaip jau, iš tikrųjų, aš paminėjau protingo e, reglamentavimo dalyką. Jūsų klausimas rimtas ir aš pasistengsiu jį rimtai atsakyti, tačiau tuo metu, kai mane skyrė komisijos nariu, tai aš šiaip jau girdėjau tą klausimą ne kartą. Ir čia vėlgi dėl esą susie, suartėjimo su e, jungtinės karalystės linija. O bet čia juokas. O dabar vėl surimtėsiu. Aš šiaip jau e, pateiksiu pateiksiu priesaiką e, teisingumo teisme ir, ir beje, e, kita vertus jūs galit e, ir po to, po mano pateiktos priesaigos, jūs galėsit žiūrėti, kaip aš iš tikrųjų veikiu. Tad iš tikrųjų, iš tikrųjų aš pasisakysiu už bendrą Europos e, interesą, e, būtent pateikdamas e, priesaiką. Bet ponė Guliar, tikrai nereikėtų baimintis, nes aš esu kokybiškas, kokybiškas valstybės tarnautojas ir šiaip jau mane įvertino už nuopelnus, mano nuopelnai pripažinti ir tai, ką aš siūlysiu, tai nebus, sakykime, nuolaidžiavimas e, Britams, tai bus e, vis dėlto atsižvelgiant į Europos interesus. Aš šiaip jau veiksiu, dirbsiu kaip Europos valstybės darb, tarnautojas. Ir būtent e, šitai aiškiai pasakysiu, tai bus pasakyta per mano priesaigą. Ir tikrai niekas man negalės diktuoti nei Paryžius, nei Londonas atliekant pareigas. Euh, Dėkuoju, jūs net ir pademonstravote, kad turite humoro jausmą. Dabar dėl finansų priežiūros ECOFIN taryba žiūrėjo į tai gruodį egzistuoja pagrindų pasiūlymas, pamatinis pasiūlymas, ar jūs ketinate ginti integruotą bendrijos požiūrį. Gali tai būti susijęta su vidaus rinkos sprendimais, nors ne visi tuo gal ir būtų patenkinti. Aš nežinau apie mano humoro jausmą, bet turbūt reikės ir čia man padirbėti. Uh, tai yra geras pavyzdys, kur parlamentas galėtų sukurti papildomos vertės. Mums reikia jūsų. Gruodį taryba priemė sprendimą, tai yra pozityvus žingsnis. Mes neusitikrinsime Europos masto priežiūros, jeigu viskas bus nukreipta prieš tarybos atstovų valią vyriausybių valią. Mes turime siekti bendrų tikslų ir taip pat atsižvelgti į esančias problemas šioje e, sityje. E, pone Gular, aš nežinau, ar viską e, jūs pamatysite, kaip kad buvo pasiūliusi komisija, bet pabandykime galbūt grįžti prie komisijos pradinių pasiūlymų. Dabar ponas Kanfin žaliųjų vardu. Monsieur Barnier, rebonjour. Pone Barnie, laba diena. Dabar prieš klausimą aš dalyvavau taip pat buvusiuose klausimuose, kuriuose dalyvavo potas Makryvis, jūsų pirmtakas. Jūs čia paminėjo direktyvų sąrašą, sąrašą, kurį jūs teiksit e, parlamentui, tarybai tai yra pagrindų direktyvas ir panašiai. Ir kita vertus yra jau projektų, kurie įeina į komisijos dar, darbų programą. Bet kita vertus, bet kita vertus iš tikrųjų šiaip jau reikės imtis konkrečių, konkrečių tų pasiūlymų, nes jau tam tikrų kitų teisės aktų pasiūlymų iniciatyva pasireiškė. Ir antai čia paminėta Europos agentūra, kuri e, saugotų e, vartotojus, e, kaip panašiai kaip JAV. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Pone Kamfanai, reikėtų šiaip jau dirbti rimtai tokiu labai rimtų klausimų. Bet kita vertus, tai netaip paprasta. Ir e, dabar pono Barozo iniciatyva, e, sukurtos Larozier grupės nuveiktas darbas. E, jis, į jį bus, į aš atsižvelgsiu. Taip, aš galiu pasakyti, kad taip, stengsiuosi pateikti daugiau teisės aktų pasiūlymų, tačiau ne vien kokybė, kiekybė šiuo atveju svarbu, bet ir e, kokybė. Dabar jau, šiaip jau, aš pradėjau dirbti su savo tarnybomis, tik tai dabar tą darbą reikės dar papildyti, pagilinti. Bet kita vertus, taip, teisingai jau keletas tekstų jau pateikta, ypač per e, susijusių su krize. Priežiūra antai e, šis klausimas dar nėra baigtas ir iš ties aš ketinu eiti dar toliau sustiprinimą bankų lėšų, bankų kapitalo, uh, E, sustiprinimo klausimai, tai yra strateginiai dalykai. Be to jūsų paminėta vidaus tai yra, di, direktyva. Aš pasistengsiu eiti dar toliau. Man reikia laiko, ponia Kanfenai, man reikia dar kelių savaičių, kad pamastyčiau e, visą tai, kas konkrečiai bus siūloma. Man reikia be abejo susisiekti su kolegomis Paryžiuje, Madride, e, kitur, tam, kad būtų galima tikrai parengti konkretų, konkretų, konkrečią darbo e, programą. Uh, issu d'une des directives de votre prédécesseur Ką manote apie jūsų pirmtako pasiūlytų direktyvų rezultatus? Na, aš tikrai nebandysiu a, gerai arba blogai vertinti. Taip žinome, kad yra problemų su bankais, tačiau reikės dar panalizuoti situaciją ir turėsime peržiūrėti pasiūlytą dokumento tekstą. Ir turėsime dar detaliau panagrinėti tą blogų paskolų bankų klausimą. 85-90 procentų finansinių srautų susijusių su išvestiniam priemonėm yra visiškai nekontroliuojami. Neturime jokios informacijos, niekas nefiksuojama. Tad Turime veikti kiek galima plačiau ir turime apversti tas procentinės vertės aukštinkojomis. Dėkoju. Pone Svinburn, ECR vardu. Dėkoju, aš esu pirmoji Britų koordinatorė, kuri pasisako, bet aš nesivadovausiu nacionalistiniam linijom. Klausimas paskirtam komisijos nariu būtų labiau techninio pobūdžio. Jūs turite sukaupęs labai plačią tokią patirtį iš įvairiausių sričių, buvote ir šio parlamento narys, ir ministras pirmininkas, ir ministras. Gal galite pakalbėti apie atsakomybę, atskaitomybę ir bendradarbiavimą pagal naują siūlomą finansinių paslaugų priežiūros sistemą. Taip pat gal galit pasakyti, kaip jūsų nuomonė trys finansinės priežiūros institucijos turės bendradarbiauti ir kuri iš jų bus vadovaujanti. Kam turėtų atsiskaityti šių trijų institucijų vadovai ir jų pavaduotojai? Taip pat, kaip manote, koks šiame procese turėtų būti komisijos ir parlamento vaidmuo? Ačiū už klausimą, ponė Svinbarn. Jau anksčiau buvo užduotas klausimas dėl šios plačios temos, dėl priežiūros, tai susiaišku ir su Delarosie pranešimu. Ši tema bus mano kompetencijų, mano portfelį. Tačiau, aišku, aš dirbsiu kartu su ekspertais ir ekspertais iš pragmatinės pusės labai svarbu atsižvelgti į nacionalinių ekspertų nuomonę iš bankininkystės, iš draudimo sektoriaus, nes būtent tokie prižiūrėtojai, tokios priežiūros institucijos yra sukaupusios didžiulę patirtį, reikia atsižvelgti į tai, ką jos mano. Bus sudarys su, sukurtos tos trys uh, institucijos, kaip žinote, ir manau, kad tai tikrai pasiteisins. Dabar turime bendrąją mokėjimų erdvę, kuri taip pat jau padėjo išspręsti kai kurias problemas. Savo pasiūlyme komisija atsižvelgė į tą priežiūros lygmenį ir siūlo sukurti bendrą jungtinį komitetą, kuris užtikrins realų bendradarbiavimą bei nuoseklumą tarp šių sektorių ir trijų agentūrų veiklos. Toliau klausėte, kasgi bus tais atvejais, kai išsiskirs nuomonė šių trijų institucijų. Na, gal reikėtų priežiūros institucijoms uh, numatyti kažkas privalomas uh, funkcijas E, kad krizės, sakykime, skubos atveju jos galėtų privalomąją tvarką taikyti bendrijos nuostatas ir teisės ir taip spręsti savo ginčius su nacionaliniam priežiūros institucijom. Visas šias nuostatas galima bus peržiūrėti po trijų metų, tačiau tų dviejų, trijų metų tikrai reikia, nes turim pažiūrėti, kaip praktikai pasteisins pragmatinės požiūris. Ačiū, papildomas klausimas jo dabar kyla daug neiškumų. Daugelis sako, kad, jie, kad reikėtų vienos priežiūros institucijos. Ar jūs manote, kad tokia viena europinė institucija būtų geriau, ar tuomet išspręstumėm daugiau problemų? Na, nežinau, ar jūs kalbate apie vieną priežiūros instituciją, kuri apimtų tuos tris, tas tris priežiūros institucijas iš visų sektorių, ar kalbat apie vieną priežiūros instituciją, kuri pakeistų nacionalinės priežiūros institucijas? Tad nelabai suprantu jūsų klausimą. Kai kurios šalis jau dabar turi vieną priežiūros instituciją, um, yra kitos šalis, kur turi daugiau tokių priežiūros institucijų, aš aišku nekalbu apie JAV sistemą, bet ponas Vinbran, man atrodo, kad nėra tokio vieno modelio, kuris tiktų visiems priežiūros kokybė nebūtinai priklauso nuo to, kokias institucijas pasirenkat ir kiek jų pasirenkat. Svarbiausia yra budrumas, e, informacijos apdorojimas, gaunama informacija ir kiti panašus dalykai. Svarbu užtikrinti, kad šios institucijos koordinuotų savo veiklą, kad jau jų veiksmai būtų nuoseklūs Ir, aišku, jų darbas gali būti puikus, jeigu mes visi pasitengsim. Dėkoju GUE frakcijos vardu ponas Šuntis. Dėkoju. Pirmininkė, ponas Barnie, malonu Jūs matyti šiame klausime. Na, Žinau, kad jūs stengiate konkreč, stengiatės konkrečiai atsakyti konkrečius klausimus. O aš norėčiau paklausti štai ko. Kas bus su tom paslaugom, kurios nebebus valdomos arba prižiūrimos vyriausybės? Šis klausimas susijęs su ankstesniu komisaru, su ponu Makryviu. Pavyzdžiui, Deutsche Telekom veikla Graikijoje. 2004 metų direktyvos procedūra nebuvo taikoma, taigi dauguma akcininkų pardavė savo teisės. Ką Jūs manote, ar, tokia, ar ta direktyva 2004 metų turi būti taikoma ir toliau? ponė Šūtis, iš tikrųjų čia reikėtų, e, reikėtų laikytis subsidiarumo principo, taikant e, bendrai nuspręstas taisyklės, kai, kai atliekama e, tam tikros įmonės privatizavimas vienoje ar kitoje šalyje. Čia šiuo atveju tikrai politika labai, labai skirtinga. O šiaip jau per porą dešimtmečių. Aš atsimenu konkrečiai tą atvejį, kurį jūs paminėjot savo šalyje telekomunikacijų, e, e, telekomunikacijos sektoriaus atvejį. Turiu pasakyti, kad tikrai aš labai rimtai vertinu e, į šiaip jau tam tik socialinius aspektus, antai pensijų klausimą ir kartu, kas tada nutiks tokioms viešosioms paslaugoms, kiek, kiek bus galima užtikrinti jų kokybišką teikimą. O apskritai turiu pasakyti, kad kad aš e, nuolat šiaip jau rūpinsiuos ir tuo, kad būtų tinkamai taikomos Europos e, e, bendrosios teisės nuostatos. Ir kartu, kad tinkamai būtų apsaugoti smulkieji indėlininkai, e, Europos piliečiai, tai yra e, užtikrinama geresnė jų apsauga. Čia tokie klausimai svarbus kaip e, kredito kortelės, hipotekos, paslaug, hipotekos paslaugos ir panašiai. Tad e, mes šituos klausimus be abejo derinsim su kitais e, komisijos nariais, kurie šiaip jau rūpinas, e, užsima kitais šių klausimų aspektais. Αναφέρομαι σε μια περίπτωση που έθιξε τα δικαιώματα. Dėkoju. Aš kalbėjau konkrečiai apie atvejį, kai nukentėjo 108 tūkstančiai žmonių nes jie savo pajamas investavo į tą bendrovę. O Europos direktyvai numatyta procedūra, kurią tokiais atvejais reikia taikyti, tačiau tuo konkrečiu atveju tai nebuvo padaryta. Tad, na, ką jūs apie tai manote? Aš neklausiau jūsų nuomonės apie tą privatizavimą, ar jis geras ar blogas. Aš klausiau, ar jūsų nuomonė ši direktyva ir jos procedūra bus taikoma. Jei taip, Tai turiu dar pasakyti, kad ankstesnės graikų vyriausybės patvirtinti įstatymai dabar yra ginčijami teisme ir panašu, kad ta vyriausybė visiškai nenori laikytis ES teisės aktų. Jūs turėtumėt šiaip jau įvertinti mano atsakymą, o čia dabar mes, kai kalbam apie konkretų atvejį, uh, tai e, apskritai vyriausybių, e, vyriausybių sprendimai privatizuoti ar neprivatizuoti kokį nors sektorių, tai iš ties nėra tiesioginės mano atsakomybės rytis. Bet atsakymas būtų taip tai be abejo aš rūpinsiuos, kad būtų tinkamai taikomi bendrijos teisės aktai, nuostatos ir be abejo mes e, tarsime su Graikijos vyriausybė ir įvertinsim, kiek bendrijos teisės aktai e, šiaip jau buvo teisingai taikyti Graikijoje. O šiaip aš esu komisijos narys, jūs esat parlamento e, narys Bet kita vertus, aš konkretų atsakymą tikrai galėsiu pateikti, kai bus įvertintas bendrijos e, teisės nuostatų taikymas šiuo atveju. Ačiū dabar ponas Blum, Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. Labas vakaras, ponė Barnie. Gal aš kalbėsiu šiek tiek smulkmeniškai, bet aš e, kalbu Londono finansų paslaugų atstovų vardu. Vakar aš klausiau pono Ren, labai nusivyliau. Ir dar išklausiau vieno kandidato į komisarus, kai konkurencijos komisaro postą, kuris, sako, yra e, marksistas. Gal jūs man galite paaiškinti kai kuriuos dalykus? Kai kalbame apie prekes tam tikras. Pavyzdžiui, ar negalima gražinti tų dalykų į Čikagą ar Ciuriką. Aš nelabai suprantu, kaip viskas čia dabar klostosi. Galbūt jūs prisimate, kad e, jungtinės karalystės 40 e, procentų BVP sukūrė Londono sitis. No, but... M. Blum n'a pas posé une vraie question, mais il a exprimé une conviction. Hein. Ponas Blumas pateikė ne klausimą, jis išreiškė savo įsitikinimus, bet tai jo teisė be abejo. O dabar ta, dėl to skaičiaus paminėto BVP, kurį sukuria Londono sitis, tai čia vėlgi nežinau, ar tai ties, jūs turbūt kalbėjot savo rinkėjų vardu, šiaip jau, kaip aš suprantu. Uh, ne, čia nelabai paslaugų direktyvos dalykai susijęs su šiuo klausimu. Ir tarp jų surinkėjų, aš įsivaizduoju, yra darbuotojų, samdomų darbuotojų, bet kita vertus taip, ponas Blumas e, teisus, paminėdamas, paminėdamas kokią svarbą, sakykime, BVP, kurime užima e, bankininkystės, finansinių paslaugų sektorius, nes tame sektoriuje yra tikrai milijonai darbo vietų, yra žmonės, kurie dirba, kurie aprūpina savo šeimas. Ir kita vertus, taip, finansinių paslaugų dalis e, bendrame e, kontekste išties yra labai svarbi. Dabar, ponė Blumai. Mums be abejo reikia, reikia, reikia, šiaip jau tai yra mes nesuinteresuoti, kad būtent jūsų finansinių paslaugų sektorius ir toliau kentėtų, kaip kad iki šiol kentėjo. Mes tuo nesuinteresuoti. Ir kita vertus, vėlgi, kad būtų galima atlyginti tos nenumatytos krizės padarinius, uh, kuri kilo dėl to, kad nebuvo pakankamos priežiūros. Vėlgi aš minėjau milijardus e, eurų, dolerių, tų finansinių įvairių produktų pavydalų, kurie cirkuliuoja pasaulyje. Mums tikrai reikėtų suvokti tą, tą, tą reiškinį ir numatyti galimas krizės. Na, o dabar atsakydamas pon, poniai Smith, pakartosiu savo atsakymą e, kad vis dėlto rinka šiaip jau, kad ir kokia liberali būtų, ji turi vadovautis tam, tikrais, tam tikromis etikos taisyklėmis. Making, Barney, I... Pone Barnie, aš Jums dėkoju, bet iš tikrųjų neatsiprašysiu, kad atstovauju uh, Lono Sičiui. Aš noriu pasakyti, kad be jo. Uh, mano šalis bankrutuotų. Ir aš turiu labai tvirtą nuomonę dėl to. Aš suprantu, kad reikia reglamentavimo. Ir aš noriu pasakyti, kad dabar reguliavimas yra labai griežtas ir neteisingas. Dėl to ir atsitiko tai, kas atsitiko. Aš noriu paklausti, ar jūs ką nors pasimokite iš to, nes mes nenorime tokių pat taisyklių, dar daugiau bus įvesta, jau jos nepasiteisino. Uh, pavyzdžiui, Australija nenukentėjo nuo dabartinių problemų, nes jų reguliavimo sistema yra visai kitokia. Taigi, ar galite pasakyti, kad pasižiūrėsite į vis kitokias priežios sistemas, ne visiškai preskripcinės, nes praeitie jau jos yra nepasiteisinusios? Pone Blumai, šiaip neverta keliauti į Australiją ieškoti pavyzdžių, nes labai jau toli Australija. O ši krizė, tai iš tikrųjų verčia mus e, imtis rimtų reformų, o ne reformų iliuzijos, nes vėlgi prarandamai šimtai tūkstančių darbo vietų, labai nukenčia realioji ekonomika, Tad visa tai iš tikrųjų verta, verčia mąstyti. Jūs išsakėt savo nuomonę, ponė Blumai. Na, o šiaip jau mes suinteresuoti tuo, kad Europos finansų e, e, sektorius ir kartu Junktinės karalystės finansų sektorius būtų e, gerai, išmintingai reglamentuojamas ir prižiūrimas. Aš čia turiu straipsnio, straipsnio štai e, pavyzdį. Mes turim pasimokyti iš krizės ir tikrai turėsim ir pasimokysim. Dabar neprisijungusiu vardu Hans Peter Martin. Dėkoju. Mūsų kolega ponas Barnie ir toks Europos entuziastas kaip aš sulaukia dažnai kritikos dėl ES, bet aš džiaugiuosi, kad jūs esate paskirtas kandidatu į šį postą prieštaraudamas prieš mane kalbėjusiam kolegai, noriu pasakyti, kad tai nėra reguliavimo e, kalti, dėl ko atsitiko krizė. Aš pritarsiu ta, tiems, kurie savo, kad mums reikia taisyklių visiems produktams ir visoms vietoms, kur vyksta prekyba, bei visoms institucijoms. Aš nedalyvavau visame posėdėje, tai norėčiau dar kai ko paklausti. Angela Merkel e, yra, pasakė tam tikru, yra pasakius tam tikrus dalykus, padariusi pareiškimų, ar jūs pritarėte tam, ką ji minėjo? Aš pats ėmiausi iniciatyvos pacituoti Vokietijos kanclerę. Aš ją labai gerbiu. Mes dirbome ministrais, tuo pačiu metu aplinkos saugos 24 metais į Vokietiją, aš Prancūzijoje. Aš labai atidžiai jos išklausiau, girdėjau, ką kalbėjo e, ponas e, Sarkozy, Braunas, Zapatero ir kiti valstybių vadovai, kurie dalyvavo G20 susitikime. Taip, ponia Martinai, aš pats juos citavau jokia teritorija, joks finansų veikėjas, jokia rinka, joks produktas neturėtų likti už protingos priežiūros ribų ir veiksmingos priežiūros. Tai pasakė Angela Merkel ir aš esu įstignęs, kad ji teisi. Kalbam apie protingą, kokybišką priežiūrą. Aš čia e, reaguoju tai, ką pasakė jūsų pirmininkė Sharon Bowles Mes e, turime galvoti apie veiksmingumą ir laiko nešvaistimą. Aš neatsakiau į pono Bulmano labai svarų pastebėjimą, bet man reikia laiko įsigilinti į tai. Mes kalbame apie labai jautrų dalyką, kaip numatyti būsimas krizės. Mes matome, kad kartas nuo karto iškyla grėsmė jų Ir mes turime galvoti apie prognozes, turime dirbti su bankais čia, koks būtų B planas. Mes turime turėti prognozavimo priemonės. Tai yra taip pat jautrus dalykai, nes jie yra susijęs su valstybių narių biudžeto nepriklausomumu. Bet aš dirbsiu šioje srityje, ponas Martai, noriu patikinti jūs dėl to. Dėkoju, aš atsiprašau, kad jų nedalyvavau tada, kai jūs citavote kanclerę Vokietijos. Dabar konkrečiai egzistuoja komisijos pateiktas direktyvų paketas. Kai kas sako, kad jos parengtos skubotai, kad priemonės nėra labai geros, o kiti sako, jog reikia labai specifiškai vertinti viską. Žinome, kad lobistai per šios rūmus pasitvirtino siekia įdėkti pakeitimus, Taigi, ar mes e, matysime e, tam tikrus trūkumus, ar jūs sieksite juos pažalinti ir ką jūs darysite konkrečiai, jeigu iškils problemų su taryba, kaip jūs sieksite savo tikslų. Dėkui. Aš Pone Martinai, galiu pasakyti, kad pasiūlymus yra pateikusi komisija, dėl jų yra diskutuojama. Anksčiau aš kalbėjau apie reitingavimo agentūras, yra tekstas dėl to, taip pat reikia patobulinti tekstą dėl priežiūros, yra dėl rizikos fondų tekstas parengtas. Ponas Goze atsakingas už tai ir tikimės, kad bus čia papildomas vertės sukurta parlamente. Yra daug susirūpinimo dėl skaidrumo, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie kurį kalbėjau anksčiau. Ir e, Taip pat kalbama apie konkrečių problemų reglamentavimą, būtent rizikos fondai, e, pirkimas vertinių popierių iš e, skolintų lėšų, taip pat kilmės šalis. Jeigu jūs išklausysite visų, bus neblogai. Ponas Gozės kalbėjo apie e, privačios nusavybės e, fondus, rizikos fondus. Mes turime žiūrėti, kas yra svarbiausia. Dabar pereiname prie kitų narių klausimų. Dar noriu paprašyti jūsų kalbėti, kaip galima glaučiau atsisakyti nereikalingų sekundžių. Pirmasis, ponas Langen. Uh, Pone Barnė, skirtingai nuo kai kurių kolegų iš Britanijos, jūs esate tikras europietis ir jūs e, sakote, kad reglamentavimas buvo prastas, jūsų pirmtakas e, ponas Makryvis penkerius metus atsisakinėjo pateikti konkrečių pasiūlymų. Mes sakome, kad visi šie pareiškimai, kuriuos esate padaręs dėl geresnės, stipresnės, nusaikesnės priežios turi būti gyvendinti. Mes jums čia pritarėme. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, bet dėl kelių dalykų. Išvestiniai finansiniai e, produktai. Pirmiausia, 8 jų suma yra 11 kartų didesnė negu 8 milijardų žmonių pajamos. Mes turime galvoti, kaip e, nuosekliau prižiūrėti juos kitas dalykas e, priežiūros išlaidos ir garantijos. Ką jūs galite pasiūlyti dėl išvestinių finansinių produktų reglamentavimo? Ar jūs imsitės europietiškų priemonių, ar lauksite tarptautinių? une... Nemanyčiau, kad reikia laukti kažkokių tarptautinių reglamentų, bet už jūsų klausimą, ponė Langenai, tikrai labai norėčiau padėkoti, kadangi iš ties e, šiaip jau rimta tema. Jūs paminėjot e, tų 70 milijardų eurų, e, eurų sumą Ir iš ties yra atitinkami įgaliojimai G20 rėmuose, numatytas konkretus planas. Aš su, e, įsivaizdu, manau, gerai supratau jūsų klausimą, bet šiaip mes iš tikrųjų turėtume e, kartu turėtume įvertinti tai, kas vyksta Kinijoje. Mes iš tikrųjų užmėgsime ryšius tiek su JAV, tiek su Kinijos partneriais šiuo klausimu. Ir labai svarbu, kad mūsų partneriai irgi būtų tiek pat, e, kad jiems tiek pat rūpėtų tas klausimas e, vienodai, sakykime, vyriausybės vadovams Londone, tiek e, tiems, kas buvo susirinkę Pittsburgė. E. Tad mes šiaip jau esam gerokai pažengę vis dėlto į priekį e, išvestinių finansinių produktų srityje. Mes remiamės G20 patvirtintų principų dėl e, protingo reglamentavimo ir kartu mes esam numatę tokių produktų reglamentavimą Ir kartu esam numatę tokių kompensavimo savotiškų agentūrų, kompensavimo už nuostolius kom, ko, struktūrų sukūrimą. Tokių e, struktūrų jau yra ir tad iš tikrųjų reikėtų apgre, atgręžti e, ap, e, tokią tą neigiamą dabar besireiškiančią tendenciją. Ir šiaip jau yra numatoma pateikti konkrečių teisės akto, konkrečiai direktyvos pasiūlymų dar šiais metais. Pone Barnie, neturiu galutinės nuomonės dėl finansų sektoriaus dalyvavimo ir e, e, dėl to, kiek prisidėjo e, jis prie finansų krizės nuostolių. Bet e, dar noriu paklausti, kai ko jūs kalbėjote apie etinės moralinės e, priemonės, jums tai labai svarbu ir aš noriu jūs paremti čia, nes laisvė buvo naudojamasi be atsakomybės, be rizikos suvokimo. Mes turime visi galvoti, kaip užtikrinti, kad finansų sektorius labiau priartėtų prie realiosios ekonomikos nes negalime turėti tokios finansų rinkos, kuri nebesuvokia jokių proporcijų. Mano klausimas. Ar ketinate pateikti pasiūlymų, kad būtų įdėkti etiniai principai? Atsakymas aiškus. Taip, taip, taip. E, ir tikrai turėtume, šiaip jau turėtume pasitikėti ir ūkių, e, bankininkystės sektorių, finansinių paslaugų sektorių ir čiagi reiškiasi didžiulė įvairovė e, šailėse, šalyse. Aš užsiminiau apie bankininkystės reglamentavimą tam, kad būtų galima užtikrinti kapital, pakankamą kapitalą. kapitalą ir kad tikrai būtų galima imtis šiaip jau atsargumo priemonių. Mes turėtume atsargumo principų vadovaudamiesi elgtis, nes šiaip ar taip tikrai paisydami kartu mokesčių mokėtojų interesų. Ir būtent per pirmasias pačias savo įgaliojimų savaitės aš ir pateiksiu konkretų šios ryties pasiūlymą. Ačiū. Žodis poniai Liulink. Astrid Liulink. Ačiū, pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary. Visų pirma, pakomentuosiu tai, ką sakė ponia Gulard Na, nemanau, kad reikėtų daryti tokį didelį spaudimą ponui Barnie ir nereikėtų remtis tokiom garsiom deklaracijom ar garsiais žodžiais. Gal to nereikėtų. Manau, reikia eiti prie reikalo iš esmės. Ir noriu paklausti, kokiais principais jūs grįsite savo veiklą? Akivaizdu, kad iš, iš krizės daug ko pasimokėme ir pritaikome tai, ką išmokome. Matome, kad atsiranda naujų tarptautinių reguliavimo bei kontrolės institucijų ir Europa tikrai nori būti gerų pavyzdžių kitiems. Daugelis mano, kad Europa turėtų tapti lyderę reformuojant tarptautinę finansinę sistemą. Tai yra puikia mintis, tačiau Kaip jūs sureaguotumėt, jei sužinotumėt, kad ES partnerės visiškai nenori laikytis tokios entuziastingos pozicijos? Kaip žinote, rinka yra labai nestabili ir Europos finansų sektoriaus konkurencingumas labai dažnai nukenčia, jis nusileidžia konkurenciniai kovoj trečiosioms šalims. Tad ar jūs būtumėt pasirengęs būti šiek tiek mažiau idealistas nei visi kiti europiečiai? Juk ir Europoje kartais kyla problemų, ypač kai finansų sektorėje dirba 6 milijonai žmonių. Pone Lūlingai, šiame sektoriuje šiaip jau nėra daug idealizmo, bet kita vertus Europa turėti, turi turėti konkrečių ambicijų, galbūt didesnių ambicijų negu kiti. Ir čia, čia dviejose srityse mes pirmaujam e, tarptautiniai plotmiai, plotmiai turiu galvoje priežiūros sistemą ir kartu esam numatę atlyginimo, nuostolių atlyginimo taisyklės, tikrai nemenkas darbas jau nuveiktas. Uh, Tad čia visą tai numatyti nuo kapitalo reikalavimų direktyvoje. Aš šiaip jau nesipriešinu reglamentavimo konkurencingumo principui, bet tik tai noriu pasakyti, kad tikrai čia yra šansas Europos įmonėms ir čia aš norėčiau priminti ponė Lulingai, e, šito sektoriaus interesą kartu, kad sektorius būtų tinkamai reglamentuojamas. Tad iš tikrųjų reikia užtikrinti šito sektoriaus ir finansinių produktų kokybę. Sakiau, kad čia iš tikrųjų šita krizė e, šiaip jau neką menkesnė negu maisto produktų krizė ar kitų ten produktų krizė. Labai svarbu užtikrinti, kad finansų sektoriaus produktai būtų kokybiški, saugus, saugus e, lygiai taip pat, kai, kai jie vartojami, lygiai taip pat kaip maisto produktai ar kažkokie kiti produktai. Aš šiaip jau pats e, kažkada savo laiku domėjausi produktų atsiekamumo e, klausimų, produktų saugumo vartotojams klausimų. Tad tikrai tokioje globalioje pasaulinėje krizėje reikia pasaulinio atsako į krizę. Ir šiuo atveju iš tikrųjų reikia pasiremti G e, grupės 20, 20 įsipareigojimais. Question. So, no... Astrid, dėja, tau nesuteiksiu galimybės užduoti papildomą klausimą, nes prieš tai kalbėjai dvi minutės, tad dabar suteiksiu žodį ponui Karas. Dėkoju. Ponas Barnie, džiugu jūs vėl matyti. Komisaras su politinė valia tikrai yra labai puikia figūra, mums tikrai reikia tokio komisaro. Parlamentas anksčiau pasisakė prieš finansinių rinkų priežiūrą ir kontrolę. Ar jūs teiksit naujų pasiūlymų dėl integruotos finansinių rinkų ir paslaugų priežiūros ir kontrolės, ar ne? Dar vienas dalykas. Bazelio komitete susidaro įspūdis, kad daug Europos valstybių prisima kažkokius įsipareigojimus ir tik po to yra rengiami teisės aktai. Kaip jūsų nuomonė galima būtų užtikrinti, kad parlamentas procese dalyvautų paraleliai kartu su Bazelio e, grupe bei su G20? Ką jūs apie tai manote? Ačiū už klausimą. Na, aš e, sekiau visas diskusijas dėl kapital reikalavimo direktyvos, dėl kitų direktyvų. Jūs paminėjote kai kurios klausimus susijusius su pasauliniu kontekstu, su priežiūra. Na, bet dėl priežiūros, dėl kontrolės mes dar nepasiekime finišo. Parlamentas išdėstė savo nuomonę Ir man atrodo, kad reikia siekti susitarimo, nes tai geriau negu padėtis be susitarimo. Ir dabar turime dirbti toliau, remdamėsi tuo susitarimu, kurį turime. Man atrodo, kad tas susitarimas tikrai gali sukurti pridėtinės verties. Kaip jau minėjau anksčiau, na, Galbūt pirminis komisijos pasiūlymas nėra toks jau geras, todėl kad visų pirma reikėtų sukurti gerą bendrą patikimą sistemą. Tikrai norėčiau, kad parlamentas dalyvautų Bazelio kontekste. Ponas Barozo bei valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat yra pasiruošę svarstyti šiuos klausimus. Aš vėliau galėsiu Jūs informuoti apie tų diskusijų rezultatus. Šiame parlamente ir konkrečiai Jūsų komitete Jūs tikrai e, čia tikrai dirba labai patyrę, kompetitingi išmanantys asmenys ir aš tikrai tikiuosi, kad ateitie galėsiu jumis pasikliauti rengiant naujus gerus teisės aktus. Ponas Karas neturi papildomų klausimų, nenori jų užduoti, tad dabar pereisime prie socialdemokratų frakcijos, ponas Skinner. Dėkoju. Paskirtasis komisijos nary, aš tikiu, kad jūs vertinate patikimą tvirtą stabilų finansinį sektorių, nesvarbu, kur jis veiktų ar Londone, ar Frankfurte, bet tikrai Europos šis sektorius yra labai gerai išvystytas. Kaip sakėte, G20 paminėjo, jog reikia griežtesnių priežiūros kontrolės standartų, reguliavimo standartų. Solvency 2 būtų tikrai puikia priemonė, kurią galim panaudoti ir per ją tapti lyderiai šioje srityje. Bet ką manote apie tarptautinį lygmenį? Gal galėtume daugiau pakalbėti apie tai, kaip manote reikėtų e, vystyti ekvivalentų vaidmenį e, ir kaip e, manote galėtumėm gerinti darbą su partneriais jei e, nerasime tų ekvivalentų Solvency 2 kontekste, kaip manote, kokie padėtė atsidursime? Na, atsakydamas į klausimą, turiu pasakyti štai ką. Jūs esate pranešėjęs mokumo, jūs rengiate mokumo dokumentą, tad jūs esate glaužiai labai gerai susipažinę su draudimo sektoriaus taisyklėmis. Bet aš nenoriu per daug leistis į detalės ir turiu pasakyti štai, kad dabar mes kovojame su tikrai pasaulinė krize ir būtų labai neatsakinga neatlikti namų darbų. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad kaip ir jums, man labai svarbus tarptautinis dialogas su tokiamis šalimis kaip Kinija. Pavyzdžiui, ypatingai svarbu atsižvelgti jos dydį, jos ekonomikos dydį, turime dirbti kartu su tokiais partneriais tam, kad eitumėm prieki. Tikrai tarptautiniam dialogui savo darbę skirsiu daug dėmesio. Na, per daug negaliu, neturiu ko pasakyti dėl uh, apskaitos tarptautinių standartų. Manau tik tai, kad jei turėsime geras taisyklės, jei vadovausimės bendrom taisyklėm, tai bus, dirbti, bus daug paprasčiau dirbti. Pasižiūrėkite į. Pasižiūrėkite į Deutsche Bank, tai kaip jie dirba, kokiamis taisyklėmis jie vadovaujasi Tad labai svarbu turėti bendras taisyklės ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos vienodai visame pasaulyje. Jūs taip pat minėjote Solvency 2 ekvivalentų klausimą. Aš tikrai stengsiuosi užtikrinti, kad dėl ekvivalentų būtų priimami teisingi, tinkami sprendimai remiantis aiškiamis taisyklėmis. Aš, kaip ir jūs, manau, kad visos šios temos, visi šie klausimai turi būti tinkamai vertinti. Papildomas klausimas dėl apskaitos. Tikiuosi, kad transatlantinėje ekonominėje taryboje taip pat suvaidinsit savo vaidmenį kartu su Gagneriu. Ir tęsiant šią temą, ar nemanote, kad reikėtų taip pat užtikrinti ir sąžiningą vertę, kuri apsaugotų ir vartotojus, ir įmonės, o ne tik tai bankus ir jų sąskaitas. Euh, Aš per porą minučių negalėsiu sąžiningos teisingos vertės klausimą išspręsti. Man labiau tiktų rinkos vertė, o ne sąžininga ar teisinga vertė. Nėra tai visiškai tas pats mano nuomonė. Tačiau manau, kad kai kalbam apie standartus, svarbu nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp bandymų išlaikyti stabilumą, bandymo užkirsti kelią per nelik dideliam lakumui, kintamumui. Mes matome, kokios to pasiekmes ir tuo pačiu metu mes turime nusistatyti vertybės, mes turime aiškios situacijos verslui, bet kokiomis e, aplinkybėmis. Mes čia daug, aš čia ketinu daug dirbti ir su jumis, ponė Skineri, turėtume padirbėti kartu, nes daug yra nuomonių šio klausimu. Dabar jūs minėjote abipusiškumo klausimą. Man reikės Europa e, čia turi tam tikrų svertų. Mes neturime būti naivūs. E, aš dabar žiūriu jau į kitą kalbėtoją, ponas Alkadraui. Dėkoju komisarė. Aš noriu pakalbėti apie atlyginimą. Jūs žinote, kad paaiškėjo, kad priemokų ar premijų sistema yra dažnai skaičiuojama pagal trumpalaikį pelną. Ir kad tai sukėlė daug neigiamų pasiekmių. Mes matėme to Man atrodo, kad yra svarbu kalbėti apie tai. Galbūt jūs galėtumėte pristatyti savo viziją čia. Egzistuoja įvairių rekomendacijų. 2004 dar metais buvo jau paskelbta dokumentų ir jūs sakėte, kad e, parengsite pranešimą šiuo klausimu. Tačiau tyrimai rodo, kad bendrovės labai retai eina toliau negu kad teisinė sistema numato. Ar jūs galvote, kad reikėtų teisinės sistemos Europos mastu užtikrinti etninį pramonės požiūrį? Taip, aš paminėjau etikos, etikos klausimą, pacitavau Adamą Smitą, pasakiusi tai apie e, rinką. Iš tikrųjų reikia taisyklių e, tam būtent etikai palaikyti Bet jūs paminėjot, ponė Kadrui, e, tam tikrą ryšį tarp rizikos ir atlyginimų. Labai manyčiau, kad atlyginimų sistema irgi buvo vienas krizės faktorių. Ir šiaip jau taisyklės nebuvo pakankamai skaidrios, O šiaip e, G20 priimtas e, veiksmų planas ir beje jam e, šitas finansų stabilumo taryba dirba šiuo klausimu irgi prisidėjo prie to plano parengimo. Tad jau, jau imtasi pirmųjų žingsnių atlyginimų struktūros rytyje ir turiu pasakyti, nesu šokiruotas, ponė Kadrui, mes šiaip jau ketinam eiti toliau ir taip pat atsižvelgti ir į akcininkų e, interesus. Nes man atrodo, kad tokie e, šie klausimai susijęs su bankais galėtų dominti ir draudimo įmonės, kitų panašių finansų paslaugų įmonių uh, E, įmonės, e, tai yra atlyginimų sistemos prasme. Bent jau. Labai ačiū už atsakymą. Dar toks trumputis papildomas klausimas. Ar sutinkate, kad tokie ES teisės aktai turėtų būti taikomi ne tik finansų sektoriui plačiai prasme, bet taip pat ir visoms e, bendrojams, kurių akcijoms prekiaujama biržoje atsakysiu į šį klausimą e, štai ką pasakydamas. Bankai, draudimo, investici, investicinės bendrovės, taip, taip, joms irgi turėtų būti taikomos atlyginimų e, tam tikros bendros sistemos taisyklės. Ponas Klins, Aldė vardu. Pone Barnie, krizės žala Mano nuomonė yra ta, kad daugelis iš mūsų piliečių prarado pasitikėjimą rinkos ekonomika ir finansų sektoriumi. Žinome, kad liepsna tarsi ir pažabota, bet atsirado konkurencijos iškraipimo, matome pirmuosius nacionalizacijos ir protekcionizmo ženklus. Be to vartotojai lyg ir susidaro nuomonė, kad tie, kurie sukūrė krizę, išliko sausi, išbrido sausi. Aš žinau, kad žmogus e, Vokietijoje buvo atleistas iš darbo po 30 metų dėl to, kad išsinešė pusę sumuštinio, o dabar matome, kas e, atsitiko su tais, kurie lyg yra atsakingi už krizę. Ką jūs darysite, kad atgaivintumėte pasitikėjimą? Taip, yra, yra asmenų, kurie nepaisė galiojančių įstatymų nuostatų ir yra šiaip jau E, tam tikrų atvejų, kai už tuos įstatymo ne, ne, pažeidimus ne, nebuvo sankcionuota. Tad mes tikrai turėtume imtis tam tikrų teisės aktų Europos lygių, kad atkurtume pasitikėjimą finansų sektoriumi, nes finansų sektoriaus reikia e, ūkiui ir ūkiui taip pat reikia rinkos. Reikia tokio finansų sektoriaus, kuris būtų sąžiningas, veiksmingas. Aš šiaip jau e, e, atsimenu, kad tuoj po Junktinėse Amerikos valstijose, po Bušo pasisakymo, ten buvo paminėtas, e, paminėta frazė saugesnis pasaulis. E, ir sažiningesnis, e, teisingesnis pasaulis su teisėmis ir kartu su įsipareigojimais. Tad ir mes turim tam tikrų įsipareigojimų ir taip, iš tikrųjų, mes turėtume mąstyti apie reglamentavimą tam, kad siektume teisingesnio pasaulio. Jeigu šiame pasaulyje nebus sažiningumo, etikos nuostatų paisimo, tai be abejo tada galim tikėtis žmonių tiesiog e, sukilimų ir, ir prieš tokį neteisingą pasaulį, neteisingą sektorių. Ir Europa turėtų e, pirmauti šią prasme. Wir sollen uns nichts vormachen. Äh, das Gebiet, auf nemanau, kad turėtumėte, turėtume turėti kokiu nors iliuzijų. Tas rytis, apie kurią kalbame ir už kurią vis būtumėte atsakingas, e, daugeliu žmonių yra tarsi užverta knyga, jie nieko apie tai nesupranta, bet mes vis tiek dirbsime čia ir turime galvoti, ką dar galėtume padaryti, kad atstatytume, atkurtume žmonių pasitikėjimą. ir paskatintume juos pasisakyti už Europą. Vėl dar vienas klausimas. Egzistuoja tam, tikri, tam tikros vartotojų organizacijos, Vokietijoje yra valstybės finansuojama agentūra, kuri sako vartotojams, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra kengsminga. Ar jūs įsivaizduojate, ką nors panašaus finansų rinkoje? Uh, Taip, aš paminėjau taip pat, kalbėjau šiek tiek apie maisto produktų kokybę ir aš turiu galvoje, kad kokybė turėtų būti taikoma visiems absoliučiai e, produktams. E, turiu galvoje, e, turėtų būti valstybės kontrolė atliekama įvairiems produktams. Ir šiuo atveju irgi reikėtų tikrinti visus produktus, kurie e, įžengia į mūsų rinką. Čia turiu galvoje tiek maisto produktų ar, ar kitų finansinių e, paslaugų produktų e, kokybę. Tad turėtume numatyti tinkamą apsaugą. Na, o dėl finansinių produktų, tai Taip, čia buvo išvesta paralelė tarptų svarbiausių maisto produktų ir finansinių produktų. Mes turėtume ir šiuo atveju užtikrinti produktų, kurie e, pateikiami į rinką saugumą. Ir tai, tai turėtų būti vertinama nacionaliniu ir, ir, ir Europos lygiu ir tai turėtų būti taikoma taip pat ir finansiniams produktams. Ponas Gygal, žaliųjų vardu. Aš norėčiau dar pabrėžti, kad mūsų komitetas labai pas, stipriai pasisako už darbą kartu. Norėčiau dar pakartoti porą klausimų ir išgirsti atsakymus tuos du konkrečius klausimus. Pirmas, kaip užtikrinsite, kad finansų sektorius E, sumokėtų savo dalį, kad padengtų ateities būsimus nuostolius. Aš čia negirdėjau jokio atsakymo. Antras dalykas, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad ateityje parlamentas dalyvautų dėrybų procese, nes dėrybos yra labai svarbios ir parlamentas nenori matyti dokumento, dėl kurio jau kažkur kitur būtų susitarta. Taigi norėčiau išgirsti konkrečių atsakymų ir įsipareigojimų į tuos du klausimus ir e, jūs čia kaip tik kalbėjote apie įvairius įsitikinimus, tai pagal juos norėčiau, kad ir atsakytumėte. Mes jau artėjom prie sustikimo pabaigos. E, jeigu jūs pageidaujat, be abejo, aš mielai atsakysiu ir kitus klausimus, susitiksiu su koordinatoriais ir toliau su komiteto nariais. Na, o Šiaip iš tikrųjų mes taikom visas tas nuostatas numatytas steigimo sutartyje, turiu galvoje bendro sprendimo e, procedūros nuostatas ir kitas. Yra taip pat trišalis e, susitarimas, yra tarp institucinis susitarimas, kuriuo stengiamasi pagerinti naujosios sutarties nuostatų geresnį įgyvendinimą. Na ir šiaip aš tikrai e, dirbsiu su jumis ir be abejo e, informuosiu jums nuolat, e, kas daroma, nes šiuo atveju vadovaujuosi bendros sprendimo procedūros prerogatyvomis. Dėl jūsų antro klausimo. Jūs minėjot, kad finansų sektorius atsakingas iš dalies už tą krizę irgi turi prisimti tam tikrus, tam tikrus, tam tikrus įsipareigojimus sumokėti. Na, o dabar čia reikėtų paminėti vadinamąjį Tobino mokestį ir mokestį numatomą bankams. Uh, visiems, visie, visoms toms nu, mokestį numatyti vis, visie, visoms e, transakcijoms. E, bet dabar kalbant apie to, tą ir panašų mokestį, tai pirmasis klausimas, o kam? Kokie, kam konkrečiai jį reikėtų taikyti. Jeigu, sakykime, ten vyksta tam tikras įsiskolinimas, reikia e, kompensuoti už tai. Ir e, ir, ir panašiai. Tai yra konkrečiai, šiaip jau galbūt, jeigu būtų numatytas toks mokestis, galbūt tai būtų davę konkretesnių rezultatų Kopenhagoje. Čia turiu galvoje taip pat ekologinius aspektus. Tad taip, aš, aš pasisakyčiau už e, tokią mintį. In, in your administration, which you Jūs tikriausiai turite kontrolę, kontroliuosite tam tikrus administratorius e, kabinetą ir ten bus ekspertų, kurie atsakingi bus, e, ekspertų grupių, kurios bus atsakingos už e, įvairių teisės aktų rengimą, bet ten nebus profsąjungų, vartotojų organizacijų atstovų, bus tik tai maža, mažuma tokia tų ekspertų ir jų protokolai darbo nebus skelbiami. Aš norėčiau jūsų paprašyti užtikrinti subalansuotą sudėti tokių ekspertų grupių ir visiškai atvirai skelbti jų posėdžių protokolus. Pirmiausia, e, ta administracija, kuriai aš vadovausi, e, vadovausiu, yra iš tikrųjų didelės kokybės ir iš tikrųjų darbas nebus įsklaidytas ir komitetas, ekspertai, ekspertų grupės dirbs e, vadovaudamosi nešališkumo, objektivumo principų. Tad iš ties mes atliksim kokybišką darbą, bet to jūs paminėjot jau e, egzistuojantį komitetą ar komitetus. Aš jūsų klausimą atsakysiu teigiamai, tik tai suprantama nesileisdamas į atskirų komitetų klausimą. Sakiau, kad E, žanginėje kalboje, e, kad e, norėjau, kad vis dėlto rinka šiaip jau telktų įvairius, įvairias struktūras, tiek vartotojų organizacijas, profsąjungas, tiek įmonės. Tad šiaip jau į tam jūsų pasiūlytam atviram keliui aš atsakyčiau teigiamai. Ir paskutinis klausimas Vicky Ford atsar frakcijos vardu. Dėkoju. Ačiū ponui Barnyje, ačiū už jūsų pastabą, kurią sakėte, kad finansinės paslaugos turi tarnauti ekonomikai. Aš tikrai nenorėčiau atsidurti tokioje padėtyje, kai pasaulinė ekonomika būtų privesta iki žlugimo dėl finansinių paslaugų. Ir ačiū, kad pasisakot už protingus teisės aktus. Na, šiame komitete mes nagrinėjame apie 50 skirtingų teisės aktų, jie susiję su kontrolės klausimais, išvestiniam finansiniam priemonėm ir taip toliau. Ir man atrodo, kad mes turime tai daryti, kad suprastumėm, kokią įtaką mūsų nagrinėjai klausimai turi kitiems klausimams, kitoms rytėms. Labai dažnai mus kritikuoja dėl to, kad mes nesuprantame to ryšio ir tų galimų pasiekmių. Dabar daugiausiai kritikos sulaukime dėl IFM dokumento ir ypatingai dėl to, kokias pasiekmes gali turėti pensijų fondai. Tačiau turiu pasakyti štai ką. Ar galėtumėt pritarti tam, kad dokumentą dėl alternatyvių investavimo fondų valdytojų reikėtų gražinti komisijai, kad ji persvarstytų jį iš naujo ir pateiktų iš naujo. Pone, jeigu jūs pageidaujat, aš tikrai galiu atsakyti, kad e, aš imsiuosi uh, tolimesnių žingsnių e, savanoriškai, entuziastingai, nes e, Barozo antrojoje, antrosios kadencijos komisijoje apie tai buvo kalbama ir, ir, ir iš tikrųjų daugiau kaip tūkstantis įvairių teisės aktų buvo priimta, uh, kurie dabar veikia ir e, reglamentuoja finansų sektorių, numato protingos priežiūros nuostatas. Taip, aš esu tikras, e, kad šiaip jau reikės įvertinti visus šios srities e, teisės aktus. Ir štai turiu, turiu dokumentą, kurį man įteikė ponas Almūnija, ir kartu įpareigoja šiaip jau įvertinti priimtų teisės aktų kokybę. Tokių rizikos fondų, fondams skirtų e, teisės aktų kokybę. Tad mes iš tikrųjų turėtume šiaip jau vadovautis geresnėmis, geresnėmis taisyklėmis ir, turėt, ir užtikrinti skaidrumą. Mes stengsimės pagerinti, e, pagerinti būtent e, įvertinti kokybės prasme visus e, reglamentavimo teisės aktus, kurie jau yra priimti kad tai. Dėkoju. Įsipareigojimas peržiūrėti rizikos valdymo fondų direktyvos galimas pasiekmes labai svarbu. Mes iš esmės direktyvai pritarėm, bet ne pasiekmėm, kurias jį gali sukelti. Dėl tų neplanuotų pasiekmių. Gal galit pateikti savo nuomonę dėl tam tikrų teisės aktų ir kaip jie gali įtakot mūsų įmonės ir jų gamybos perkelimą į kitas valstybės ir dėl tokių įmonių, kurių mes negalime reguliuoti. Kiekvienas turi prisimti atsakomybę. Jeigu tam tikras pramonės sektorius šiaip perkelia gamybą į kitą pasaulio vietą, kadangi toje šalyje, kur veikia, yra numatyti skaidrumo, atskaitomybės ir kiti, ir kiti įsipareigojimai, sąlygos, tai reikia prisimti atsakomybę visiems. O šiaip mano atsakymas toks, kad e, finansų pramonė, ar tai būtų Londone ar kitur, kad iš tikrųjų e, vadovautis tvirtomis, geromis taisyklėmis ir tai, taikyti stebėseną e, išeina į naudą vis dėlto. Nes e, visa tai, ką jau mes patyrėm, būtent tai patvirtina. Ir kartu reikėtų nepamiršti ir dabar atsiradusi žmonių priešiškumą finansų sektoriui Šiaip mes be abejo reglamentavimų nesiekiam silpninti finansų sektoriaus, bet mes kitą vertus turime elgtis atsargiai ir mums reikia reformos. reformų ir mes tokias reformas įgyvendinsim. Dėkoju, tuo baigsime klausimų etapą. Na, o dabar dar pabaigai. Aš turiu paskelbti, kad komisarų kandidatų vertinimas Ekon komitete vyks šiandien 8 valandą salėje 5G2. Tęsime darbą rytoj 9 ryte salėje 1G2. Na, o dabar žodį dar suteiksiu Malkolmui, kad jis taip pat užbaigtų tam tikras procedūras. Ar panas Barnie norėtų tarti baigiamai apibendrinantį žodį, bet tik turiu priminti, kad mes jau dešimt minučių vėluojame baigti posėdį dėl ilgos įžanginės kalbos. Bet prašau, minutę galiu jums skirti. Pone pirmininkė, aš šiaip tarp, mūsų, tarp jūsų esu ir be abejo išliksiu liksiu čia visą vakarą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums, ponė pirmininkė ir ponė pirmininkė už tai, kad jūs mane pasikvietėt. Norėčiau taip pat e, šiaip jau pritarti jūsų susirūpinimui dėl to, kad mes neturėtume leisti teisės aktų tam, kad jie būtų tiesiog e, būtų leidžiami. Mes turėtume padaryti pažangą, o šiaip tikrai ketinu daug nuveikti šiame sektoriuje, kuris jūs domina, tai yra didelis Europos rinkos sektorius. Tikiuosi e, bent jau kartą per savaitę e, apsilankyti kiekvienoje vienoje iš sostinių, susitikti su profsąjungų, e, šakos organizacijų atstovais Na, o šiaip jau tikrai norėčiau padėkoti, e, jeigu jūs man suteiks, e, pareikšit pas, pasitikėjimą, nes e, iš tikrųjų čia šiaip jau dirbsiu būtent to rinkos, rinkos tarp to ir finansų sektoriaus klausimais. Ačiū. Well, ladies, ladies and gentlemen, uh... Kągi, ponai ir ponios, kadangi pradėjau posėdį, tai aš ir užbaigsiu mūsų posėdį. Žinau, kad daugelis Imko kolegų dalyvavo visame posėdėje. Dėkoju Sharon Bowles, kad taip puikiai su mumis bendradarbiavo. Taip pat dėkoju Mišeliu Barnie už jo išsamius atsakymus. Savo komiteto nariams pasakyti turiu, kad 8 val. sustinkame salėje esančioje visai čia greta 4Q1. Taip pat dėkoju vertėjams ir linkiu visiems gražaus vakaro.